Bonjour et bienvenue à tous. Nous commençons notre réunion par l'adaptation de notre ordre du jour. Labą dieną. Pradėkime pusę. Reikia pirmiausia patvirtinti darbų tvarkę. Sekretoriatas pranešė, kad rytoj 11 val. E, diskutuosime apie efektyvų bendradarbiavimą, o ne po pietų, kaip buvo numatyta. Toliau e, vystimosi instrumentas Brazilijai. E, šis dokumentas dar yra svarstomas darbo grupėje, todėl negalime pateikti jos darbo išvadų. Dar vienas papildomas klausimas įgaliojimas žuvininkystės komitetui dėl žuvininkystės susitarimo su Saramonų salomis. Ir taip pat spėsime, kas bus pranešėjas, jeigu neturite komentarų dėl darbų tvarkės, laikysime ją patvirtintą, toliau posėdžio protokolo tvirtinimas, 26-7 balandžio protokolai, jeigu turite dėl jų pastabų iki šiandienos posėdžio pabaigos informuokite sekretoriatą, kitaip laikysime protokolus patvirtintais. Pirmininko pranešimų nėra, komisija taip pat neturi jokių pranešimų. Taip pat jokių klausimų komisijai nėra. Vienas klausimas buvo E, numatytas praeitam posėdžiu, tačiau jį perkeliame dabar į Liepos posėdį. Iš karto galime pereiti prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Europos parlamento ir tarybos reglamento nustatančių vystimojo bendradarbiavimo finansinė priemonė dalinis keitimas. Komisija dėl sustarimo dėl bananų kuris, e, dėl kurio buvo deramasi PPO, e, pasiūlė lygin, papildomas priemonės taikyti pagrindiniams e, bananus importuojančiams į eksportuojančiams į ES šalims, AKR šalims taikyti. Ir kadangi nebuvo atlikta jokios papildomos tokio pasiūlymo analizės, pasitelktas nepriklausomas ekspertas, norime jūs informuoti apie bananų judėjimo srautus, taip pat apie taip, kaip ten kapitalas yra pasiskirstęs, kokie yra e, auginimo, gamybos, priekybos e, grandinė. Daugiausia kalbėsime apie Afrikos ir Karibų, valstybės, Karibų valstybės bei Pietų Amerikos valstybės valstybės, taigi vadinamasias AKR šalis, ponas Pedro Moratan, mūsų šiandienos ekspertas ir prašau jums 10-15 minučių. Ačiū. Kalbėsiu ispaniškai. Bananų rinkos situacijos analizė ir tai, kokią įtaką Ženevos susitarimas turės. Bendrai pristatysiu situaciją pasaulinėje bananų rinkoje. Grafikė matote, kad daugiau nei 60 procentų bananų yra eksportuojama į ES, taip pat nemažai dalis į JAV. Toliau eina buvus buvusios Sovietų sąjungos respublikas ir kai kurios besivystančios šalis, tarp jų Kinija taip pat importuoja nemažai bananų. Bananų politika e, daro įtaką Europai trimis aspektais. Pirmiausia, susitarime su AKR šalimis, e, priimtas pagal kotonų susitarimą ir partnerystės susitarimą. Po to yra PPU. Čia kalbama apie e, lengvatinius e, priekybos režimus, e, preferencinius tarifus ir panašiai. Mes turime pasirašę asociacijos susitarimus su įvairiomis šalimis, tarp jų Latino, Vidurio Amerika, dėl kitų šalių dėrybos vyksta. Jeigu e, panagrinėsime situaciją ES rinkoje pagal gamintojus, pamatysime, kad daugiau nei 70 procentų į ES įvežamos produkcijos kilia iš e, Latino Amerikas, daugiausia Ekvadoras, Kolumbija ir Kosta Rika. Toliau mažesnių mastų iš e, kitų akar šalių, Karibų valstybių, taip pat e, Dramblio kaulo krantas, e, Jamaika, Dominikos Respublika. Mes galime pamatyti, kaip pasidalyjusios Latino Amerikos ir AKR šalis nuo šeštųjų metų e, buvo didelis e, išaugimas, kadangi buvo panaikintos kvotų sistemos Europos Sąjungoje. E, bet e, e, rinkos organizavimo reforma e, daugiausia palėtė Lotynų Ameriką. Ženevoje buvo sudarytas susitarimas PPO rėmuose. Buvo kalbama apie šimtas apie muitą, kuris bus mažintas nuo 176 iki 114 dolerių už e, toną. Tas galioja vairiems e, tropikuose auginamiems produktams. Todėl buvo nuspręsta priimti papildomų priemonių e, bananos, bananų rinkoms ir šitų leidimųjų priemonių dydis yra 190 milijonų eurų AKR šalims. Toliau e, matote, kad kaip mažėja muitų kvotos. Taip pat pabandėme monodėliuoti įvairiausius scenarijus nuo 176 eurų muito tonai iki 0 eurų. Čia bandome panagrinėti kokią rinkos dalį užims preferencinį režimą turinčios valstybės. Taigi, kuo mažesnis muitas, aišku, tuo didesnis importas iš Latino Amerikos šalių ir tuo labiau mažės AKR valstybių importo dalis. Akivaizdu, jog tokia situacija padarys neigiamą įtaką EKR šalių eksportui. Taip pat pabandome pamodeliuoti pagal įvairiausių muitų dydžius. Ir matome čia pasiskirtimą bei e, reakciją karibų valstybių į muitų pasikeitimus, pavyzdžiui, Jamaikos atveju Jeigu bus nulinis muitas, tai e, Jamaikos bananų eksporto sumažės beveik 65 procentais. Toliau, kaip yra kuriama vertė bananų sektoriuje, pažymėsiu, kad kol kas Tikrai patikimų duomenų nėra, e, pateikti duomenys yra laikini, negalutiniai, remamasi e, įvairiausių sektorių pateikiama statistinė informacija. Čia mes turime Junktinės karalystės Food Group e, pateiktus duomenis. Ir jeigu banano kaina yra tarkim lygiai 100 procentų, tai 40 procentų pelno gauna e, didėjai e, ir mažesni prekybos tinklai, dar 20 procentų gauna didmenininkai, apie 30 procentų gauna didžiosios bananus, bananus parduodančios bendrovės kaip Čikita ir panašiai. 11,5 procento visos kainos lieka gimtojoje šalyje ir labai mažą dalį gauna plantacijų darbuotojai. Panaši situacija Latino Amerikoje nėra, nėra tik uh, bananų sektorėje, bet apskritai daugelįje e, žemės ūkio sektorių. Beje, panaši situacija su plantacijų darbininkais yra ir Kamerone ar Dramblio kaulo krante. Mm. E, kiek kitokia situacija yra Karibų valstybėse, kur eksportuotojai sugeba užsitikrinti didesnę pelnų dalį. Apskritai egzistuoja du vertės kūrimo modeliai, kurie šiuo metu yra vyraujantis. Pirmiausia, turime patį gamintoją ar augintoją, po to mm, yra įvairiausi gamintojai, kaip čia kita, kuri rūpinasi bananų sirpimu, pakavimu, pergabenimu ir taip toliau. O prekybos tinklai užsima tik mažmeninę e, prekybą, tačiau nuo 10-mečio pabaigos e, buvo pereinama nuo labai integruotos vertės kūrimo grandinės link kitokio modelio. Ir dabar yra likę tik du dideli žaidėjai, būtent bananų didieji pardavėjai ir prekybos tinklai. Kaip alternatyva pažymėtina sąžininga prekyba, fair trade, yra gamintojų šalise atitinkamai sugrupuojami ir atitinkamai paženklinami, todėl rezultatai kitokie. FAO atlikta analizė e, leidžia mm, pasidomėti labai įdomiais duomenimis, išanalizuota JAV ir ES rinka bei vertinta, kaip pasidalėjami pelnai būtent tarp gamintojų, pardavėjų bei įvertinamas skirtumas tarp tradicinės vertės kūrimo grandinės ir e, ekologinių bananų vertės kūrimo grandinės. Šiaurės Amerikoje pasidalyjami pelnai yra atvaizduoti čia. Skirtumas tarp paprasto banano ir ekologiško banano yra tokie. Paprastieji bananai iš Ekvadoro dažniausiai atgabenami, ekologiniai iš Peru. Matote, kad e, ekologiniai bananai užima mažesnę dalį, o per vidurį esanti balta linija vaizduoja muitus. Dabar situacija Europoje. E, matome, kad baltoji stulpelio dalis yra daug didesnė, ką nulėmė e, aukštesnis muito tarifas 130 e, procentų skiriasi kaina Europoje ir JAV. Skirtumą tokį didelį nulėmė e, gabenimas bei muito mokesčiai. Taip pat yra skirstita situacija pagal šalis, AKR šalis, e, Dominikos Respublika ir taip toliau. Apatinė dalis rodo, kad ekologiniai ir paprastieji bananai e, sukuria pakankamai panašią vertę, skirtumai tikrai nedideli, ypač Tas gerai matosi grafikė vaizduojančiame situacijoje Vokietijoje, būtent eksportuotojų bei mm, prekybos tinklų pelnai e, ekologinių bananų atveju yra didesni, tačiau taip pat reiškia, kad pelnai nepasiekė mm, smulkiųjų gamintojų. Dabar skirtumas tarp bananų rūšių atvežimų į ES, paprasti bananai, kairėje viduryje biologinė, ekologinė produkcija ir dešinėje e, sąžininkos priekybos e, programos bananai. Mums įdomiausias yra tamsiausias stulpelis, kad pamatysime, jog daugiausia pelno gaunama iš sąžininkos priekybos, čia turiu minyje, gamintojus, o tarp ekologinių ir paprastų bananų skirtumai yra nedideli. Beveik didžiausia pelno dalį atsiriekė e, priekybos tinklai. Ir ši dalis yra daug didesnė nei gauna uh, ekologinių ar tradicinių bananų augintojai. Bet kuriuo atveju galime konstatuoti, kad Ket, 40-48 procentus pelno pasijama mm, priekybos tinklai. FAO konstatavo, kad būtent į, e, būtent prekybos tinklai gauna didžiausius e, pelnus e, prekiaujant bananais, o ne e, didieji bananų pardavėjai kaip čikita. Taip pat galime konstatuoti, jog situacija bananus eksportuojančiuose šalise skiriasi. Belizas, Surinamas, Dominikos Respublika, kas vyks pasikeitus tarifams, muito tarifams, tai čia situacija nelabai keičiasi. Vincento Respublika, pavyzdžiui, situacija gali stipriai pablogėti. Kalbant apie pačius pakeitimus, galiu pasakyti, kad Karibų šalių galimybės tikrai e, yra mažos e, įveikti lengvatinio priekybos e, režimo panaikinimo pasiekmes. Taip pat yra įvairūs reikalavimai dėl dirbos kokybės, gamybos ir taip toliau. Šiaip ar taip lieka e, karibams keturios galimybėms būtent padidinti konkurencingumą banano pramonėje, pabandyti rasti pakaitalą banano ekspertui Taip pat galima bandyti sustiprinti sąžiningą priekybą arba e, paįvairinti bananų eksportą. Taigi, kyla tokie klausimai. Jeigu konkurencingesnės šalis, e, kaip Surinamas, Belizas, reikėtų paprašys papildomos pagalbos, ką reiks daryti, e, reikia dar išsiaiškinti, nors aišku, jog šių šalių eksportas nežlugs. Toliau kyla klausimas, ar yra prasmė toliau teikti paramą tokiam šalims kaip Jamaikai, kadangi e, e, šio šalis, šio šalis priklausomybė yra ir visiškai aiški. Toliau Vindvardo salos reikia atlikti poveikio vertinimą e, socialiniai ir aplinkos sričiai, kokios bus lengvatinio priekybos režimo panaikinimo pasiekmes. Taip pat reikia galvoti apie socialinius ir ekologinius standartus, kuriems kils pavojams po liberalizacijos. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. Je tiens d'abord à remercier euh, Pranešėjas dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šio tyrimo autorių, kuris ką tik pristatė savo tyrimo rezultatus. Aš pasipitrinimo išvadas išgirdau pirmą kartą ir todėl ir pasiūliau jam pirmam kalbėti, tam, kad mes visi suvoktume, kokia yra bananų pramonė, bananų gamybos pramonė. Ir dabar iš pateiktų duomenų visiems akivaizdu, kad penki, tik 5 procentai bananų kainos yra pinigai, kuriuos gauna gamintojai. Bananai nėra vien vaisius. Ir iš tikrųjų bananai yra labiau susiję su kur kas platesniais klausimais nei vien vaisių auginimu. Be to tai yra ir labai delikatus klausimas, kadangi nemažai šalių priklauso nuo bananų eksporto. AKR šalise bananai yra netgi bananams yra taikomas atskiras režimas. Iki šiol buvo taikoma atskira lengvatų sistema Afrikos karibų baseino ir ramio vandenino šalims. Ši sistema yra nuolat e, ginčiama kadangi jie numato tam tikras e, pasaulio prekybos organizacijos nuostatų išimtis. Vyksta dėrybos, jų metu kalbama apie dalykus susijusius labiausia su priekyba. O mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad visi šie klausimai yra labai tampriai susiję ir su vystimusi. Ir komisija turėtų to nepamiršti, kadangi derantis bet kokius susitarimus su šalimis labai svarbu atsižvelgti į tuos su šitus trim aspektus, kurie yra susijęs su vystimusi. Tarptautinė priekybos, tarptautinės priekybos nuostatos turėtų atsižvelgti į vietos gamintojų interesus. Teksto konstituojamoje dalyje yra aiškiai pasakyta, kad komisijai yra žinoma apie ką tik e, apibūdintą principą. Ir mes turime paremti akaršulių pastangas plėtoti savo ūkį. Tarifai, kurie bus taikomi importuojamiems bananams e, e, įvežamiems ne iš AKR šalių, bus palankesni, bus naudingi šioms šalims. Ir jūs apie tai labai išsamei kalbėjote. Kartu mes esame realistai ir suprantame, kad AKR šalis negalės išgyventi be šių susitarimų. Dėl lengvatų sistemos atsirado tam tikras požiūris į AKR šalis. Ir kaip aš minėjau, šios sistemos nuostatos yra nuolatos ginčiamos. Ir ES turėtų pakeisti savo bananų importo politiką. Šis klausimas yra sudėtingas. Kadangi gali, būti, gali atsitikti taip, kad tos šalis, kurios labiausiai rūpinasi akaršalių vystimusi, turės už tai brangiausiai sumokėti. Todėl mes ir rengėme susitarimą, kuriame būtų numatytas tam tikras kompensacinis mechanizmas. Mes kalbame apie 190 milijonų eurų ir dar papildomus 10 milijonų ir komisija tikiuosi, kad netrukus paaiškins mums, kas bus daroma su šiais pinigais. Taigi, iš esmės, bendra suma sudarys 200 milijonus eurų. Ir šie pinigai turėtų būti skirti toms šalims, kurios labiausiai nukentės nuo naujų taisyklių, kurios įsigalios e, sudarius sustarimus. Šias priemonės mes vadiname bananų augintojų šalims skirtomis papildomomis priemonėmis. Šie pinigai sudarys e, vystomą bendradarbiavimo finansinės priemonės dalį ir turėtų nuraminti AKR šalis, nes e, šios skirtos lėšos e, labai aiškiai parodo, kad mums rūpi situacija AKR šalise, nes tai yra naujai surasti pinigai yra dar vienas dalykas. Komisija dabar ketina taikyti aktyvesnę strategiją, kurios tikslas bus padėti toms šalims, kurios labiausiai nukentės nuo šio susitarimo. Ir komisija turės dėrėti su visomis šiomis šalimis. Nu, jų bus apie 12. Aš žinau, kad komisija rengėsi šioms dėryboms ir puikiai supranta, kad standartiniai susitarimai netiks šiuo atveju. Komisija puikiai žino, kad visos šios šalis yra labai skirtingos. Kai kuriuose šalise veikia realios tikros vyriausybės ir todėl komisija galės su jumis susidaryti biudžeto paramos susitarimus, pagal kuriuos galima bus skirti dalį iš tos minėtos mano 190 milijonų eurų sumos. O kitos šalis, kurios e, susilauks mūsų pagalbos, gaus ją ko gero pagal susitarimus skirtus atskiriems sektoriams arba pagal kokius nors kitus mechanizmus kurie bus e, sudaromi kaip laikinai veikiančios priemonės. Taigi, ką mes dabar galėtume daryti, kaip mes galėtume elgtis? Išklausęs e, mūsų svečią ir susipažinęs su tyrimo išvadomis, galiu pasakyti, kad mes suprantame, kad ir mums bus naudinga padėti bananų augintojams. Komisija visiškai teisingai atkreipė mano dėmesį į tai, kad labai sunku yra tai daryti. Geriausia būtų pagalba skirti pagal uh, sąžiningos priekybos uh, nuostatas. Tačiau man nelabai yra aišku, kaip komisija ketina tai realiai gyvendinti. Komisija rūpia augintojų interesai, tačiau iš tikrųjų realiai praktiškai uh, šias. Uh, gyvendinti šias nuostatas bus gan sunku. Mes turėtume pabrėžti, kad labai svarbu yra finansuoti kovai su skurdu skirtas priemonės arba programas, kur, e, skirtas kovai su skurdu. Mes galime bandyti gerinti infrastruktūrą, gerinti karšalių bananų augintojų konkurencingumą. Ir visus šios dalykus turėtų apriepti susitarimas, dėl kurio šiuo metu yra dermasi. Jei aš gerai supratau, Pirmasis sutarimas bus labiau e, strateginis, o antras dokumentas, kurį mes e, svarstysime šiame komitete, bus kiek kitoks, kiek konkretesnis. Labai svarbu yra laipsniškai integruoti šias šalis į pasaulio ekonomiką. Štai toks ir turėtų būti mūsų prekybos sustarimų su šiomis šalimis pagrindinis tikslas. Šios šalis labai dažnai skundžiasi tuo, kad Europa jau seniai uh, taiko varias protekcionizmo priemonės. Ir dabar tai laikas, nu, kar šalių, jos įsakyti ir padėti šioms šalims. Iki 2013 metų vargu ar mes galėsime surasti papildomų lėšų. Tai mane neramina, kadangi jūs minėjote, kad pagrindinės problemos yra, susijų, yra struktūrinio pobūdžio. Ir kad galėtume jas įspręsti, mums reikės politinės valios. Todėl aš raginu komisiją nepamiršti apie tai, kai ji planuos savo veiksmus po 2013 metų. Nes įsivaizduokite, pažiūrėjau, jeigu jūs esate bananų augintojas, tai jums rūpi ne vien vieneri metai, bet jūs galvojate apie tai, kaip jūs galėsite plėtoti savo ūkį. Uh, į uh, ne vienerius metus, bet penkerius ar, ar net visą dešimtmetį. Mes rengėme septynių metų finansinius paketus Ir e, todėl jūs formuotami turėtume taip pat planuoti savo veiksmus į e, ateitį. Yra vienas, dar vienas dalykas, kuris mane neramina, tai yra tai, kad šiuose susirimuose nėra numatyta, e, kada nors juos peržiūrėti. Aš galėčiau kalbėti labai ilgai. Tačiau aš noriu, kad e, mes judėtume į priekį sparčiai, nedelsdami. Ir todėl aš stengsiuosi kuo skubiau pateikti komitetui pranešimo projektą tam, kad komisija galėtų jį taip pat svarstyti ir, ir jį atsižvadama rengti savo pasiūlymus. Ir galiausiai Man atrodo, kad diskusijos su komisija iki šiol buvo labai konstruktyvios. Ir netgi, sakyčiau, labai skaidrios. Jos vyko labai skaidriai. Taigi, man atrodo, kad mes galėtume gauti susitarimų projektus netrukus. Aš kalbu apie susitarimus, dėl kurių komisija dabar derasi su OKR šalimis. Jei galėtume gauti šios dokumentus, tuomet galėtume konkrečiau kalbėti apie taip, kaip galim būtų atsisakyti lengvatinių sistemos. Na, aš tikiuosi, kad aš paminėjau visus svarbiausius, aktualiausius dalykus. Dėkuoju. Ačiū, ponia Grės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tyrimo pristatymą. Tai Tik tai patvirtina, ką matėme, kai sutarimai buvo pasirašyti 9 gruodė dėl banano. Tai, tai, ką jis mums pristatė, tik tai patvirtina tai, ką mes tuomet sakėm. Ir iš tiesų maniau, kad tai buvo įdomu, tai, ką jūs pasakėte apie sąžiningą priekybą. Apie, Na, aš tų skaičių anksčiau nežinojau, todėl norėčiau padėkoti už e, ataskaitos rinkimą šią temą, nes e, šią temą ir sudėtinga, ir jautri. Panagrinėjau reglamento pasiūlymo turinę, pasiūlymo, kurį pateikė komisija. Ir jau dabar turiu daug klausimų šią temą. Jūs akcentavote tris dalykus - konkurencingumą, jo didinimą, kol kas jums leidus tai norėčiau atidėti šalį. Dar vienas dalykas būtų susijęs su diversifikavimo skatimu. Ir norėčiau paliesti šią temą iš analizės. Aišku, kad uh, Prekyba bananais iš esmės daugiausia yra e, naudinga gamintojams, o, o darbininkams netaip naudinga ar smulkesniems augintojams. Prieš diversifikavimą buvo gyvenamos priemonės, buvo parengta e, ataskaita analizės dėl, dėl pinigų panaudojimo reikia pažiūrėtumėm į AKR šalis, į St. Luciją, tai pamatytumėm, kad tie rezultatai labai nevienodi yra, praktiškai rezultatų nebuvo. Na, o kalbant apie diversifikavimą, tai manau, matau, kad lėšos buvo panaudotos įvairiausiuose sektoriuose. Turizme, keliams buvo panaudota, žemės ūkio plėtrai. Tad kitame etape, kas būtų nau, nau, naudinga. Ehm, čia tik tai mano toks pamastymas būtų diversifikavimo klausimų. Ehm, tai būtų naudinga labiau susitelkti į žemės ūkį, galbūt turizmą, ekologinį e, turizmą, e, tai būtų smulkesnio masto veikla. Uh, ir lėšos turėtų būti panaudamos tikslingiau ir um, skiriamos uh, kitokio pobūdžio plėtrai. Taigi čia kalbėčiau ne tik tai apie priekybą. Jeigu pažvelgtumėm į trečią uh, klausimą komisijos pasiūlymą, matom, kad jie atsižvelgia į bendrą taikymo uh, sritį, uh, konkrečiai atsižvelgiama į aplinką ir uh, nustebau, kad apie e, bananus buvo kalbėta e, ir, ir tas aspektas nebuvo paliestas. Na, nebent tokia konkreti situacija, e, situacija yra susiklošiusi uh, prancūziškoje uh, Karibų baseino dalyje. To nežinau, tačiau žinau, kad yra atlikta tyrimų analizuoti bananų plantacijų rezultatai Ir konkrečiai šioje srityje yra įrodyta, kad e, buvo labai rimtos pasiekmes plantacijose dirbu, dirbančiųjų sveikatai. Taip pat buvo įrodyta, kad žemė tapo nebenaudotina kitiems žemės ūkio tikslam. Tai jeigu kalbame apie diversifikavimą, apie aplinkosaugą, tai tai yra. Uh, klausimas, kurį galbūt e, ir pavyks mums išspręsti, tačiau manau, kad tai labai svarbu ir aplinkosaugos prasme, ir diversifikavimo prasme. Ir galiausiai paskutinis klausimas. Na, dėl e, procedūrų ir na, dėl to, kaip bus dirbama su, su to dokumentu, tai skaičiau, kad bus taikoma bendro sprendimo e, procedūra taikoma, konsultacijos su regionų komitetu ir ką man tai e, reiškia, kad bus tas ryšys su uh, šaknelėmis. Ir uh, man įdomu, kaip atrodys konsultacijos su regiono komitetu, koks tas ryšys yra ir kaip tie klausimai bus sprendžiami toliau um, derinant šį dokumentą. Ačiū, ponas Martinės. Ačiū, pirmininkė. Turiu tris pastebėjimus, kuriuos norėčiau sakyti. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Marason už uh, labai tikslų, um, naudingą pranešimą. Ačiū pono Korants pastebėjimams. Taigi dabar trys mano pastabos. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponia Gres, konkrečiai prie paskutinio dalyko, kurį paminėjo. Norėčiau suvokti, kaip atsižvelgiate tai, ką mums pateikė komisija. Uh, ir ką pristatė ponas Marason, e, koks yra e, vaidmuo auginimo e, srityje, kalbant apie prekybą bananais, labiausiai nutolusiuose regionuose Martinika, Guadalupė, Tenerife galbūt. Kokia dalis procentais tektų e, šioms e, sritims kalbant apie e, auginimą ir vartojimą. Galbūt komisija galėtų pagrysti tas priemonės, nes kai kuriais atvejais gali būti susidariusios labai rimtos situacijos ir, ir dabar susidaro toks įspūdis, kad rengiam sustarimus, kurie bus pražudingi tiems regionams. Uh, Ir yra tam tikras e, jautimasis aukomis tarsi ir man tai nelabai primtina dabar dėl to, ką sakė panas Marson dėl AKR. Kalbame apie AKR šalis, tarsi tai būtų vienalytė šalių grupė, tačiau kai kalba eina apie prekybą bananais, padėtis AKR e, šalise e, yra visiškai uh, E, nepalyginama su tuo, kas yra e, kas vyksta Afrikoje. Tai, kas yra Afrikoje, turbūt yra kur kas e, artimiau tam, kas vyksta Latino Amerikoje. Vienas sakinys pasakytas mano marsom, mano nuomonė, labai svarbus. Jis sakė, jog AKR šalėse bananų E, gamybos srityje, kur, e, kur kas e, didesnė dalis lieka tiems, kas nuima derlių, ar tai būtų savininkai, ar, ar, ar darbininkai. Jūs minėjote 11,5 procento tokie bendrą skaičių, tačiau tai, ką tai reiškia kitose Karibų ir KR šalise, ką tai reiškia E, dideliems e, bananų augimo teritorijoms. Ir dar vienas pastebėjimas, gerbiamo pirmininkė, kuris, na, tikiuosi, svarbus yra per pastaruosius 3-4, netgi 10 e, metų dažniausiai nusišalindavau nuo tų argumentų, kurie teikia kiti kolegos, kolegos iš kai kurių senų kolonijinių imperinių valstybių kurie lygindavo um, Karibų šalių interesus uh, su kitų, dažniausiai mažiau išsivyščiusių, uh, skurdesnių šalių interesais. Ir uh, mes turime būti vieningi su AKR um, šalių žmonėmis. Ar, taip, turime remti plėtrą ten, tačiau negalime to daryti, tarsi demonizuodami ir pasmergdami uh, šalis ir tautas, um, kurios gyvena didesnėme skurde, kur yra didesnė neligybė negu, negu kaip pavyzdžiui, yra uh, Karibų šalise. Tai neteisinga. Negalime sakyti, jog reikia remti tas šalis, nes jos yra pasirašusios kotonų susitarimą. Joms reikia preferencinių e, susitarimų, jeigu tai bus žalinga kitoms valstybėm, jeigu tos šalis ir toliau bus pasmerktos dideliam skurdui, pavyzdžiui, Centrinėje Amerikoje, kur kas e, mažesni, mažesnės išsivystimo e, ligmuo, tai mums iššūkis būtų kažkaip tai galbūt uh, sukurti, išplėtoti tokį požiūrį, kuris leistų vystytis, vystytis visom šalim, remiant prekybą bananais, nes tai yra e, svarbu daug kur pasaulyje. Dėkui. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų ekspertams ir ponui Giorins už labai įdomias mintis. Turiu klausimą ekspertui. Atsižvelgiant į finansinių srautų pasiskirstimą tarp e, augintojų, platintojų ir pardavėjų. Jūs sakėte, kad 40 procentų atitenka priekybos tinklams ir 36 e, procentai įmonėms. Mane domina e, skirtumas tarp pelnų naliekančio šalyse gamintojose ir e, šalyse, kuriuose parduodama. Taigi, kur yra išgryninamas čikitos pelnas ekspertas. Taigi, trys klausimai. Dėl ES augintojų savo mm, analizėje mes susitelkėme ties importu ir apie vidinę gamybą mm, daug nieko nesakėme, rėmėmės daugiausiai importo eksporto statistiką, tačiau egzistuoja tyrimai, kurie parodo, kad muitai saugo ir vidinius mūsų gamintojus galime pasakyti, kad abiems atvejais rinkos liberalizavimas augintojams Kretoje, Kanaros salose bei Madeiroje turės e, juntamą poveikį ir tas poveikis jau yra pajustas palaipsniui mažinamas muitas gali nulemti mažesnį produkciją, tačiau mažėjimas nebus toks didelis kaip iki šiol. Labiausia gamyba sumažėjo panaikintus kvotas 6 metų sausio pirmąją dieną. Žiniams susitarimas nekelia mirtinos grėsmės Europos augintojams. Galiu pritarti ponui Martinės, būtent e, šiuo konkrečiu bananų atveju ir kas mano pranešime buvo pagrindinis akcentas. Reikia atskirti situaciją skirtingose AKR e šalise, rinkos diferenciacija Afrikoje jau pasiekta, ten yra Kamerūnas bei Dramblio kaulo krantas kaip du didžiausi gamintojai ir eksportuotojai. Jie daug, jos šios šalis daugiausia laimėjo iš protekcionistinių prekybos tarifų, dar gal Gana taip pat laimėjo. Tačiau reikia atskirti situaciją ir e, Karibuose. Dominikos Respublika taip pat priklauso Karibams. Manyčiau, kad uh, ji daugiausia laimėjo iš pastarojo dešimtmetį taikytų priemonių. Būtent, kad Dominikos Respublika eksportuoja 55 procentus viso karibų banano eksporto. Toliau galima paminėti Belizą bei Surinamą. Ekspertai pažymi, kad šios šalis susitvarkys su liberalizacija, nors reikės paramos pagerinti gamybai ir auginimui arba tam tikrams gamybos procesams. Taip pat reikės palaikyti jas e, organizuojant darbą bei užsiemanant prekybinėmis priemonėmis. Labiausia nukentės mažos salelės, tačiau šios šalis sukūrė savo nišą rinkoje, į tai turėtume atsižvelgti sakyčiau, turime atlikti visapusišką vertės kūrimo analizę. 80 procentų iš nedidelių salų eksportuojamų bananų yra eksportuojama pagal sąžiningos prekybos programą. Ir papildomi tyrimai turėtų būti skirti ne. Uh, rinkos situaciją bendrai įvertinti, bet įvertinti papildomas vertės kūrimo galimybės atskirose šalyse. Toliau skirtumai tarp AKR šalių yra taip pat nemaži. Ponas Martinėsas sakė, kad plantacijų darbuotojai Kamerune ir Ekvadore uždirba panašiai. Problemas lypi tame, kad dešimtajame dešimtmetyje įvyko tam tikrai pokyčiai. Būtent pasikeitė e, vertės kūrimo modelis, būtent tarpininkai prarado svarbą, o prekybos tinklai sugebėjo užsitikrinti uh, didesnės maržas, tas pasakytina tiek apie e, dolerio valstybės, tiek apie Europos Sąjungą. Mes turėtume į tokius faktus atsižvelgti. Nemažai ekspertų laikusių nuomonės, kad būtų įmanoma papildomomis priemonėmis užtikrinti reikiamus pokėčius vystimosi politikoje, tokiu būdu pakeisti netoligumus e, vertės kūrimo sistemoje. Ta būtų galima pasiekti e, rinkomomis, rinkos priemonėmis, o ne protekcionistinėmis priemonėmis. Ačiū. Pone Žikėlė, jūs norėtumėte dar kažką pasakyti? Prašau. Ačiū pirmininkė. Man yra visiškai aišku, kodėl mes kalbame apie bananų auginimą ir prekybą bananais. Ir kodėl kalbame taip, kaip kalbame. Ši diskusija yra labai yra įdomi ir labai svarbi dėl įvairiausių priežasčių ir minimos įvairios šalis, tačiau Klausydamas iš šios diskusijos pasigėdau vieno dalyko, kurio kol kas niekas neminėjau, jis beje yra labai svarbus. Maisto grandiniai, vaisių vartojimo grandiniai galėjome pastebėti tam per pastarąjį dešimtmetį tokių, šiokių tokių pokyčių, kurie atsirado būtent dėl bananų auginimo. Kažkas pasinaudojo naujomis galimybėmis, ypač tomis, kurios e, buvo sukurtos visų biologinės vairovės skatinimo programų. Ir manau, kad e, kai kalbame apie paramos programas skirtas e, tam tikroms šalims ir apie kurias dažnai kalbama šiame komitete, būtų gerai nepamiršti dar vieno dalyko. Tai yra to, ką reiškia bananai mūsų mytyboje? Kokią vietą užima mūsų maisto grandinėje? Ir gali būti, kad mūsų požiūrės į mytybą neleidžia šioms bananus auginančioms šalims perėti prie kitų uh, kitų produktų auginimo, kitų e, vaisių ir daržovių auginimo. Gali pasirodyti, kad mano pastaba yra nesusijusi su diskusijos tema, bet iš tikrųjų yra kitaip. Dėkuoju, komisija. Louis Rera. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes man atrodo, kad e, beveik viskas jau buvo ir paminėta. Aš tiesiog norėčiau pirmiausia padėkoti Jums už uh, mums suteiktą žodį ir dėkoju pono Gerings už e, tai, kad e, jis pasiūlė surinkti šią diskusiją bei, e, bei aptarti atlikto tyrimo rezultatus, kurie nušitė situaciją labai sudėtingoje rinkoje. Dėkoju taip pat ir ekspertams. Mes šiek tiek vėliau dar turėsime galimybę su jumis išsameu aptarti jūsų studijos išvadas. Mes visiškai pritarėm tam, kas buvo pasakyta apie diagnozę ir rekomenda rekomendacijas. Mes taip pat manome, kad AKR šalių nuomonė yra lab, nėra vienalytė, todėl mums situacija juose taip pat yra skirtinga ir tuomet turime atitinkamai pritaikyti savo priemonės. Ir mums atrodo, kad tai, kad mes pasiūlėme trijų tipų priemonės, visiškai atitinka jūsų pateiktas rekomendacijas. Ponas Martinės visiškai teisingai pasakė, kad Bananų sektorius yra nepaprastai sudėtingas. Ir mes turime atsižvelgti į labai skirtingus interesus. Atvirai turiu pasakyti, kad e, mums atrodo, kad e, mums pavyko Ženevoje susidėrėti dėl labai gerai subalansuotų nuostatų. Prekybos barjerų šalinimas e, taps realybė ir man atrodo, kad tai vyks e, greičiau nei tikėtasi. Ir mes iš tikrųjų manome, kad e, mes e, turėtume paremti karšulių pastangas. Įgyvendinami ankstesnės programas mes jau sutikime nemažai pagalbos šioms šalims. Ir mes iš tikrųjų turėtume pasimokyti iš savo patirties. Ypač iš, e, iš to, kad e, anksčiau taikytos e, ūkinės veiklos diversifikavimo priemonės ne visuomet pasiteisino ir ne visuomet atitiko paramos gavėjų lūkesčius. Man atrodo, kad pagrindinė atliktos studijos išvada, o šios studijos metu buvo nagrinėta, kokį poveikį turėjo mūsų priemonės, yra ta, kad e, būtina ateityje labiau sižvelgti į atskirų šalių ypatumus. Kai kurios šalis e, dėl mūsų steigtos paramos tapo konkurencingesnės Tačiau yra visiškai akivaizdu, kad ūkinės veiklos diversifikavimo priemonės ir toliau reikia taikyti. Ir beje, turime pripažinti, kad iki šiol tos priemonės buvo nepakankamai tikslingos. Ekspertai taip pat e, minėjo ir. Uh, tai, kokį poveikį visos šios priemonės turės e, importuojančioms šalims. Mes sutinkame su tyrimo išvadomis ir taip pat manome, kad būtina saugoti ir mūsų vidaus augintojus. Taip pat pasižymėjome ir tai, kas buvo pasakyta apie aplinkosaugą Būtent šias pastabas reikės ateityje išsamiu išnagrinėti, nes tai yra labai aktualu kai kurioms šalims, e, pirmiausia toms, kurios e, bando įvairinti e, savo ūkinę veiklą. Kolegai, kuris pristatė trimų rezultatus, norėčiau pasakyti, kad mums nulinio tarifo siūlymas nėra priimtinas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad toms, šalim, toms Latino Amerikos šalims, Latino Amerikos šalims, kurios su mumis sudarė susitarimą, tarifas 2020 metais sumažės iki 75 procentų. Mes siekiame pusiausviros ir tikimės, kad e, mūsų darybusi su ponu Giorings mes e, sugebėsime atsižvelgti į įvairius šio labai sudėtingo paketo dokumentus bei, padai, bei padaryti pažangos įvairiomis skriptimis, nes kitaip visas paketas nebus pakankamai vertingas. Ačiū, pane Gerins, mes šiek tiek atsiliekam, tiesą sakant, labai netgi atsiliekam. Gal galėtumėt kalbėti glaustai, gal 30 <laughs> sekundžių galėčiau suteikti, kad galėtumėm perėti prie kito klausimo. Ačiū. Atsakysiu į tai, kas buvo pasakyta. Pirmasis klausimas dėl pesticidų. Čia kalba eina apie principą teršėjas moka. Nemanau, kad tai turėtų būti bendrijos biudžeto dalis. Turėtumėm siekti padaryti galą tokiai praktikai ir tiršėjas. Tiršėjas turėtų už tai mokėti bazinis paketas skirtas diversifikavimui būtų, čia mano nuomonė galimi du keliai. Diversifikavimas taip pat e, e, reiškia ir bananų e, perdirbimą, jų panaudojimą kaip žalvą ir tai būtų geriau daryti bananus auginančiose šalise, o ne vartotojų šalise. Uh, Ir jeigu būtų sunku pasiekti tokį diversifikavimą, tai būtų galima perorientuoti į kitus sektorius. Ir lėšos, lėšas turėtų būti galima panaudoti abiem šiem tikslam, vienam iš jų arba abiem. Kalbant apie užžiūrio teritorijas, situacija pasibaigė, nes ne EKR E, šalis dabar galės lengviau patekti į rinką, jos bus e, traktuojamos taip pat kaip AKR e šalis, tokios pat sąlygos bus taikomos, nes rinka yra bendra. Ir turime padaryti viską, kad šią problemą išspręstumėm. Dabar atsakant ponui Martinės. turėtumėm nepažįsti interesų tų, kurie neturi galios. Tai jūs aiškiai pasakėte yra e, eksportuojančios ne AKR šalis ir AKR regione, e, taip pat ir Afrikos šalis ir Karibų šalis. Ne AKR šalių srityje padėtis gerėjo, na, o Latino Amerikoje, aišku, jie turi pranašumą palyginti, prieš, palyginti su Afrika, nes rinka yra prie jų durų praktiškai. Tačiau esminė problema buvo nepaminėta, tai yra uh, sunkumu, sunkumai, su kuriais susiduria Afrikos šalis, norėdamos patekti į Amerikos rinką. Tiesą sakant, apskritai ten e, ne, negali patekti. Dalyvau diskusijose su e, komisija. E, komisija, aišku, nesukūrė tos problemos, bet gali ją išspręsti, nes iš tiesų nagrinėjam pastarųjų 15 metų ES režimą. Uh, nes yra manoma, kad daroma yra žala suteikus preferencinės sąlygas toms šalims. Um, Deja, um, laiko daugiau nebeturime, bet paukosiu man skirtą laiką uh, ir jį uh, galėčiau suteikti ponui Ezeriu. Perikime prie kito uh, klausimo - sveikatos apsaugos E, sistema Afrikoje pietus nuo Saharos ir visuotinė sveikata. Ir dabar norėčiau sutikti žodį pranešėjai poniai De Kaiser. Ačiū Čelzui už auką, už paukotą laiką. 4.30 susitinkame su E, pirmininkausiančios Belgijos e, atstovai, todėl turime dabar šitą e, klausimą apsvarstyti. Pabandysiu trumpai pristatyti šio pranešimo tikslus, bent jau kuria linkme aš norėčiau eiti reikalas tas, kad kalbant apie atotrukį tarp mūsų ir bet kurios Afrikos šalies gyvenimo trukmė Afrikoje 30-40 metų trumpesnė, aišku, veiksnių yra įvairių tai lemiančių, kyla epidemijos, malarijos, AIDS, tai taip pat būtų ir skurdas, nepakankamas išsivystimas Afrikoje į pietus nuo Saharos, taip pat finansų krizės pasiekmes jaučiamos yra ir vyriausybės veikla, taip pat klimato kaitos poveikis jaučiamas. Ir aišku, sudėjus viską į krūvą, turim tragediją. Yra pateikta atsakymų ir mūsų komitete esame aptarę e, vertikalaus lėšų skirimo ribas, kalbėta apie realius rezultatus vietose, taip pat kalbėjome apie tai, kaip turėtų būti plėtojamos horizontalaus pobūdžio sveikatos apsaugos sistemos, horizontalaus pobūdžio, ne vertikalaus, e, nes mirtingumas Afrikoje labai didelis, kyla epidemijos, bet daug mirčių yra ir dėl to, kad e, trūksta gerų sveikatos apsaugos sistemų. Žmonės miršta nuo, nuo lygų, kurios iš esmės priklauso nuo skurdo. Taigi reikėtų horizontalių priemonių, horizontalių sveikatos apsaugos sistemų, jas reikėtų stiprinti padedant e, tarptautiniai e, pagalbai, e, tačiau jei pažvelgtumėm į tai, kaip tos horizontalios sistemos finansuoja, vertikalus finansavimas vertikalios sistemos panaudoja didelę dalį tarptautinės pagalbos, labdaros, o horizontalios sveikos apsaugos e, sistemos, tai yra sistemos, kur dar daug reikia padaryti. Ir na, dėje per labai trumpą laiką gali e, atsitikti taip, e, kad uh, iš šalių mokesčių nebus galima finansuoti tų sveikatos apsaugos sistemų. Todėl mes uh, susitelkėme į finansavimą, kuris, kurio kilmė būtų iš, iš tų pačių šalių gyventojų. Uh, akcentuojame įvairias iniciatyvas, kurios yra įgyvendinamos Afrikoje. Tai galėtų būti mikrodraudimas e, sveikatos. Uh, ir tokių iniciatyvų daugėja. Tad e, šios sistemos yra pagristos labai paprasta Afrikos vertybė - solidarumu. Tai jeigu kažkas patenka į bėdą gentyje, visi bando padėti, ta pati mintis e, tarpusavio, tarpusavio e, Afrikos draudimo sistemos, ji leistų gyventojams e, labai kukliom priemonėm pagalvoti apie ateitį, iš anksto mokėti nedidelę sumą, esu tikra, kad tai nebūtų dideli pinigai, bet taip jie priartėtų prie to, kad susikurtų sveikatos draudimo sistema, kuri galėtų būti gyvybinga ateityje. Daug Afrikos šalių pradėjo kurti tokias sistemas - Demokratinė Kongo Respublika, Burkina Faso, Senegalas, Žaliojo Kišulio Respublika. Visos tos šalis pradėjo kurti tas sistemas, kartais tai darė su nevyriausybinio organizacijų e, pagalba, o kartais su e, Europiniu e, sveikatos draudimo organizacijų pagalba. Kartais tai būdavo bažnytinės organizacijos, kartais tai buvo socialinės sveikatos draudimo sistemos ir taip pavyko e, suburti vairaus tipo sveikatos apsaugos sistemas ir buvo rastas alternatyvus finansavimo šaltinis, e, kad būtų e, galima finansuoti sveikatos apsaugos sistemas, spręsti jų galimas problemas. Socialiniu požiūriu tai yra labai įdomus reiškinys, nes jis grindžiama solidarumu. Taip pat E, reikėtų pažvelgti ir į šiaurės pietų solidarumą kitų e, kampų. Taigi e, tokia pagrindinė mintis, toks mūsų tikslas yra ir esam numatę įvairių rekomendacijų komitetui ir dėl horizontalių sveikatos apsaugos sistemai. Akivaizdu, kad afrikiečiai savarankiškai turbūt net ir nedaug savanoriškai net ir nedaug nemokės, tad mes nedarysime lėšų injekcijos į, į tą sistemą, jeigu nebusim tikri, kad kad ten yra ligoninių gydytojų ir kad afrikiečiai patys kažkiek tai moto už tai. Tad tokia yra idėja viena vertus horizontalios sveikatos apsaugos sistemos ir kita vertus e, kūrimas e, savanoriškų sveikatos draudimo e, sistemų. Tai um, naujoviška idėja, tai leistų sukurti tam tikrą tvarumą sistemos, grindžiamą solidarumu, tai būtų tokia esminė uh, na, pačių afrikiečių e, vertybė, tai neturėtų būti skubi pagalba, kurią kartais e, teikia nevyriausybinės organizacijos. Ir laimiai e, tose Afrikos valstybėse, kur vyksta pilietiniai karai, veikia NVO, gyventojai gauna pagalbą, tačiau tai yra skubi pagalba ir mes norėtumėm, kad būtų plėtojamos e, sistemos e, vietoj skubios pagalbos, turi būti nuolatinės tvarios sistemoje, sistemos Afrikoje, jos turėtų būti nepriklausomos, autonomiškos. Taigi, pirmininkė, tokia apžvalga darbo, kurį nuveikiau rengdama pirmąjį pranešimo projektą. Mm, kol kas nesu tikra, ar projektas išverstas yra uh, Tačiau e, visa mano komanda, sekretariatas, esam labai e, atviri jūsų pasiūlymams. Aš tik tai norėjau pristatyti pagrindinį e, tikslą to pranešimo, kaip aš jį įsivaizduoju. Ir frakcijose, ir, ir tarp frakcijų yra didelis bendras sutarimas dėl to, ką aš ką tik išdėšiau. Tad pirmininkė dėkoju Jums ir dabar esu pasirengusi išklausyti kolegų. Ponas Mičel, ačiū labai trumpai. Iškart noriu padėkoti poniai Dekaiser už jos pranešimą. Kol kas neturiu jo kopijos, bet manau, mano darbuotojai greitai jį man parūpins. Žinau, kad mums visiems rūpi živ, aids, malarija, panašios lygos, nuo jų kenčiantys žmonės ir panašiai. Taigi jų problemas turime spręsti. Pirmiausia, pasakysiu, kad mane šokiravo apie, pranešimas apie neinfekcinės lygas besivystančiose šalise, kaip infarktas ir panašiai. Tai tarsi mums jau įprastos, kabutėse vakaruose, lygos nuo šių lygų miršta e, labai daug žmonių besivystančiame pasaulyje, tačiau į jas mes nekreipiame tiek dėmesio kaip į infekcinės lygas. Reikia išsiaiškinti, kodėlgi mirė žmogus, kokia priežasties, kokia lyga, bei pabandyti rasti sprendimą vienu iš ponios Dekaiser siūlomų būdų. Aš nežinau, apie ką konkrečiai bus kalbame pranešime, tiesiog pažymėsiu, jog turime iš viso jėgų stengtis suteikti visą ir galimą pagalbą besivystančiam jam pasauliui. Jeigu neklystų e, infarkto atveju tarp moterų skaičius yra nepaprastai didelis, e, živ, aids ir po to gal infarktai jau eina kaip mirties priežastis. Manyčiau, reikia mm, kuo greičiau dirbti, gauti pranešimo kopijas, rasti konsensusą bei popierioje išdėstyti tas būtinas sveikatos apsaugos priemonės. Ačiū. Merci, Monsieur Görens, vous avez la parole. Merci, j'espère que je ne vais pas perdre trop de temps, madame. Ponas Görens, ačiū. Tikiuosi, kad ponia Kaiser turi laiko, niekur neskuba. Manau, pranešimas pasirodo labai tingamu metu. Pastebiu, jog yra dvėjojama valstybėse narėse eiti toliau, nebėra tų ambicijų skirti pažadėtų ir reikalingų lėšų. Visą tai nulėmė ponios Dekaiser apibūdinta situacija, du aspektai, kurie yra svarbiausi. Maničiau, tie, kurie net, nieko neturi, neturi galimybių sukurti draudimo sistemą ar sąnaudų padengimo sistemą, pinigai iš kažkur turi atkeliauti, yra kovos su AIDS, živ, tuberkuliozė, malerija, kovos fondai, bet yra trūkumų, aišku, vyksta įvairiausi projektai ir panašiai. Manyčiau, kad ponas De Kaiser mintis turėtų būti sujungtos su valstybių narių programomis, tokiu būdu užmėgsime partnerystės, pasikeisime sukaupta patirtimi, vietos ekspertų žiniomis įtrauksime tarptautinės organizacijas, kaip kad jungtinės tautas, rasime sėkmingas veiklos strategijas. Taip pat svarbu atsižvelgti į regioninę strategiją. Jei Nigerio upės skirtingose krantuose 30-50 km atstumą, nėštumu tokia situacija susiklosto, pavyzdžiui, pastatoma ligoninė ar gimdymo namai, tai kitoje Nigerio pusėje taip pat pastatoma, pastatomi gimdymo namai, nors iš principo poreikio nėra. Reiktų atsižvelgti į mm, realų poreikį, e, mm, kažkokius žemėlapius parengti, turime užtikrinti, kad pagalba atspindėtų esamus poreikius. Atsižvelgiant į PPO dėrybas Hongkonge, vienas darbo organizacijos ekspertas e, padarė tikrai įdomią e, pastabą e, dėl prekybos skatinimo Afrikoje. Taigi jis pažymėjo, kad e, tos Afrikos valstybės, kuriuose prekyba nėra e, tokia sėkminga, nesiuošia rizikuoti ir investuoti į eksportą, kadangi reikia prisitaikyti prie rinkų, rinkų poreikio, reikia pasiryšti investuoti į naujus gaminius. Tai reiškia turime nebijoti rizikuoti. O jei mm, socialinė apsauga e, yra tikrai nepakankama ar minimali, vengiama rizikuoti. Todėl reikia pralaužti šį užburtą ratą. Mums reikia tinkamo socialinio draudimo, tai paskatins tarptautinę prekybą mm, ir gerovės kūrimą tose šalise, kurios pradeda darbus nuo nulio. Ponas Gari. E, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju šitą pirmą pasikeitimą nuomonėmis. Kol kas mm, nesusipažinome su jūsų pranešimo projektu, nekantraujame tą padaryti pirmoji reakcija būtų tokia. Tikimės, kad atsižvelgėte į komunikatą dėl S vaidmens e, pasaulinėje sveikatos apsaugos sistemoje bei į tarybos išvadas dėl sveikatos apsaugos pasaulyje. Man, manyčiau, e, kad e, daromas, dedamas akcentas ant finansavimo, nors komunikate ir išvadose apimamas platesnės problemos, plačiau žvelgiama. Siekiame, kad vystimosi politikos veiksmai būtų nuoseklus. Mes sprend, paliečiame tos procesus, kurie susijęs su sveikatos apsauga, migracijos rautais, sveikatos apsaugos darbuotojais, taip pat prieiga prie vaistų. Tačiau kiti prioritetai - saugumas, maisto teikimo saugumas ir aplinkos apsauga tai neturėtų būti pamiršti. Kita sritis pabrėžta komunikate kaip vystimosi politika ką gali prisidėti prie globalios sveikatos apsaugos sistemos sukūrimo. Dėjome didelę akcentą e, ant lygybės, kad būtų teisingai paskirstomos donorų lėšos sveikatos apsaugai ir taip pat bandome sustiprinti sveikatos apsaugos sistemas, kurios e, į pietus nuo Saharos esančiose valstybėse yra labai trapios, vos pradeda kurtis, tačiau problema yra ne tik ten ir kitur pasaulyje. Viską bandoma susijęti su pagalba vystimusi ir stiprinti politinį dialogą. Tai yra vienas iš trūkumų, kurį audito rūmai įvardino savo ataskaitoje apie santykius su pietus nuo Sahara esančiamis valstybėmis. Vienas didžiausių mūsų prioritetų - sąžiningas finansavimas. Nuo devintųjų metų daug dirbame ties šio klausimu. Kalbame su valstybėmis narėmis, su interesuotomis pusėmis, akademikais, šalimis partnerėmis. Tam skiriame ypatingą dėmesį. Kol kas komisija dar neturi uh, tinkamos politikos dėl sąžiningo finansavimo 27 valstybių narių e, sveikatos apsaugos finansavimo sistemos stipriai skiriasi. Dabar bandome rasti bendrus principus, e, kaip reiktų dirbti su partnerėmis šalimis, e, remiamės lygybės, gerovės, teisingumo principais. E, štai dar ko reiktų nepamiršti savanoriškos sveikatos draudimo sistemos. E, yra įdomi e, išeitis kai kuriuose šalise, bet subsaharos valstybėse situacija kitokia, ten daugiau negu pusė visų mokėjimų atliekama tiesiogiai iš paciento gydytojai, pavyzdžiui, ir tai turi katastrofiškų pasiekmių namų ūkių finansiniai padėčiai ir skatina skurdą. Mažiau nei 10 procentų visų lėšų yra padengiama iš sveikatos draudimo sistemų. Jeigu tokios sistemos yra savanoriškos, tai mūsų stebimose šalyse e, situacijos jos ypatingai nepagerino. Teisingai pažymėjote, jog tą turime sėti su sveikatos apsaugos sistemų stiprinimu, teikti tarptautinę bei stiprinti vietinę pagalbą, bei apskritai skatinti vystyti sveikatos apsaugą. Mes tikime sėkmingai bendradarbiauti su jumis ateityje šio klausimu, taip pat tikimės, kad bus paliestas platesnis vaizdas, sveikatos apsauga negali būti nagrinėjama be apskritai platesnio vystimosi politikos konteksto. Ir dar viena mintis, jūs teisingai pažymėjote ir egzistuoja vertikalios iniciatyvos, jų yra daugiau nei 140. Ir todėl kyla tam tikros sumaišties e, dėl lyderystės globalių ir vietos lygmenių ar pasaulio sveikatos organizacija, ką daro ir jos vaidmuo ne visuomet yra stiprus. E, e, kai kuriuose globaliuose iniciatyvose, kurios vykdo privatus fondai. Taigi tokie komentarai šią akimirką, tikime sėkmingai bendradarbiauti ir nekantraujame naujų diskusijų sulaukti. Ačiū. Ačiū žodis poniai De Kaiser apibendrinimui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Mičelui už įžanginės pastabas. Mm, deja, mm, tekstas, tiksliau e, jo vertimas dar tikrai neparengtas yra, na, bent jau kažką turime ant popieriaus, ką galėtumėm aptarti. Ačiū Šarliui. Atkreipiau dėmesį į tai, ką jūs sakėte apie regioninę dimenciją, nors to dar neįtraukiau savo pranešimą. Esu tikra, kad tą mintį galima įtraukti, kaip ir kitas. Uh, Tačiau tai būtų labai aktualu, jeigu pagalvotumėm apie bendrą pranešimo tikslą. Ačiū ir komisijai už užsakytas pastabas. Na, žinoma, priemiau e, domienų komisijos komunikatą, žinau ir tarybos išvadas, žinau ir audito e, rūmų rekomendacijas. Ačiū už visą tai, ką jūs išsakėte ir pasižiūrėsiu, kaip būtų galima visą tai jausti į pranešimo e, tekstą. Tačiau pranešimo savo iniciatyva tikslas e, nėra pakartoti tas išvadas, kurios jau padarytos yra, nes tai neduotų pridėtinės vertės. Žinoma, atsižvelgiau į tai, kas tuo klausimu yra pasakyta kitur, tačiau ko aš siekiau, tai susitelkti į kelius pagrindinius dalykus, kuriuos reikėtų išsamei išnagrinėti. Tai žinoma nereiškia, kad reikėtų pro akis praleisti kitus dalykus. Uh, Tačiau nebandome, e, ne, nebandome kitai žodžiais išdėstyti jau tu, turimo teksto, nors komisija labai puikiai e, parengė. Atsiprašau, bet turiu dabar bėgti susikimą su pirmininkausiančia e, Belgija. Ir Norėčiau kreiptis į pirmininkę ir atsiprašyti, kad nedalyvausiu diskusijoje klausimo skirto Palestinai ir Izraeliui. Jums atleidžiama, sako pirmininkė, dabar pereiname prie aštunto darbo tvarkės klausimo biudžeto paramos kontrolė besivystančiose šalise. Kaip žinote, vystimosi komitetas užsakė parengti e, tyrimą skirtą biudžeto paramos e, kontrolės besivystančiose šalise e, klausimui. E, ataskaita yra e, skirta ir parlamentiniai kontroliai. Ataskaita yra skirta trims besivystančiom šalim - Gana, Ganai konkrečiai, Burkina e, Faso, Dominikos Respublikai. Tai dabar norėčiau perduoti žodį, žodį poniai Kok, kuri atstovauja Zudbet institutui parengusiam e, tyrimą, kad ji galėtų pristatyti e, tyrimo išvadas ir rekomendacijas. Pone Kok, žodį jums, žodis jums 20 minučių. Um, Kaip Džiulį jau e, pasakė, norint pristatyti tyrimo e, rezultatus, vertėtų pažvelgti į keturis parlamento užduotus klausimus. Parlamento vaidmuo e, tikrinant biudžeto paramą, toliau audito kontrolė. Trečiasis klausimas, kiek donorų sprendimai tęsti biudžeto paramą yra veikiami nacionalinės kontrolės mechanizmų analizė. Ir ketvirtas klausimas e, - sąlygos arba lydimosios priemonės e, skirtos nacionalinių kontrolės mechanizmų tobulinimui. Duomenys ir informacija buvo e, renkama pokalbiu metu e, visose trijose šalise - Burkina Faso, Ganoje, Dominikos Respublika ir nors rezultatai neblogi yra, bet nacionaliniai e, kontrolės mechanizmai turi ir trūkumų. Be politinės e, situacijos, žinoma, skiriasi ir audito sistemos ir buvo galima atlikti palyginimą. Pavyzdžiui, Burkina Faso ir Ganoje apie 30 procentų, biudžeto paroma gan nedidelė yra, tik tai 4 procentai Dominikos Respublikoje. Kalbant apie e, parlamentą, kadangi biudžeto uh, parama yra susijusi su nacionaliniu biudžetu, tai aišku, reikėtų priežiūrą vertinti viso biudžeto kontekste, negalima kalbėti vien tik tai apie biudžeto paramą, reikia nagrinėti visą biudžeto ciklą, eksante, ekspost vertinimus ir visose trijose šalėse priežiūra yra silpna dėl administracinių politinių kliūdžių ir be to mažai yra įrodymų, kad rezultatai būtų pagerėję pradėjus teikti biudžeto parmą. Vis dėlto yra ir pora teigiamų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Ganoje ekspost biudžeto etape audito institucijų ataskaitos teikiamos labiau e, laiku, vieši klausimai organizuoti, tai pasiekė pagerinti padėtį Dominikos Respublikoje, kalbant apie e, efektyvumą, patvirtinta nauja konstitucija, dabar parlamentas turi daugiau laiko e, analizuoti biudžetą, nes teisinė sistema yra geresnė. Be to pastebėjome, kad parlamentai nėra įtraukti į biudžeto paramos procesą, pavyzdžiui, politikos dėlio. Ganoje, pavyzdžiui, parlamentinio bendradarbiavimo komitetas paprašė įtraukti. Tai iš interviu su komisija sužinojame, kad Burkina Faso parlamentarai uh, yra kviečiami dalyvauti kaip stebėtojai į politikos dialogiją, tačiau e, kai kalbėjome su parlamentarais, jie nežinojo, kad jie įtraukti yra. Tai e, rodo, kad informacijos rautai turi didelį reikšmę Ir ta biudžetinės paramos kontekste tai nėra adekvatu. Pavyzdžiui, Dominikos Respublikoje Ganoje parlamentarai, su kuriais buvo kalbėta, nežinojo apie biudžeto paromą, o Burkina Faso parlamentarai turi ratifikuoti susitarimus, nors skundėsi, kad tai užima 75 procentus jų laiko. Ir bendra išvada dar parlamento yra tokia, kad biudžeto paramos kontrolė yra svarbi siekiant stiprinti parlamentinę kontrolę, bet tai. Bet padėtis negerėja, kadangi nėra e, sistematiškai e, teikiama parama parlamentams. Dėl audito institucijų konstatavome, kad auditas sustiprėjo, pavyzdžiui, Dominikos Respublikoje nepriklausomybė sustiprinti vieta bei e, parlamentas skiria kongreso rūm, audito rūmų narius, anksčiau buvo prezidentas, toliau Ganoje, Burkinoje Faso auditai patenkėmi e, daug labiau laiku, aštuntųjų metų biudžetinė ataskaita buvo per šešis mėnesius parlamentui perduota, nors šeštaisiais metais jie apie ketvirtųjų metų biudžetą diskutavo. Uh, E, toliau e, būtina užtikrinti testinių priemonių po audito rezultato įgyvendinimą. Atsižvelgiant į parlamentus, e, netinkamai integruotos kontrolės institucijos į biudžeto paramos procesus, ne visuomet turi jos tinkamą įtaką. Pavyzdžiui, Dominikos res, publikoje audito rūmai negavo dokumentų, kuriuos turėjo kitos institucijos, nors iš principo turėjo gauti auditoriai tos e, duomenis, toliau atsižvelgiant į Paryžiaus deklaraciją, parama biudžetoj padidino naudojimą nacionalinio audito mechanizmo, apskritai auditus ir e, pažymime, kad Ganos atveju donorai naudoja dono, audito ataskaitas, bet kitur tokia, kitokia situacija, dėl to yra skundžiamėsi. Panašu, kad auditai yra svarbus ir įtakoja donorų poziciją, bet dažnai auditai laikomi pernelyg neobjektyvus artimi šalių vyriausybei. E, tose šalise, kur silpnas viešasis valdymas, auditai turi vaidinti svarbu papildomą vaidmenį ir NVO vaidmo turi būti e, stiprus, reikia stiprinti NVO vaidmenį e, įvairiausiais viešaisiais veiksmais, būtent piliečių dalyvavimu, bendradarbiavimu su parlamentu, biudžeto įgyvendinimo kontrolė ir taip toliau. Toliau reikia sinerginius efektus didinti, gerinant kontrolę Ganos atvojo. Matome, kad mm, audito institucijos sustiprinimas e, pagerino atskaitomybę, žmonių savoningumas didėja. Taigi ir negalime stiprinti tik vieno faktorius, reikia susijęti pačius įvairiausius. Trečiasis e, tyrimo klausimas, būtent kontrolės mechanizmų įvertinimas iš donorų pusės. Aš nežinau, ar žinote, kas yra PEFA. Tai yra tarptautinių donorų tinklas, e, dirbantis e, viešųjų finansų valdymo srityje. E, Tačiau parlamentai ir audito rūmų vertinimai nors ir blogi, donorų veiksmams didelės įtakos nedaro. Pavyzdžiui, Dominikos Respublikos atveju rezultatai prasti, bet pagalba nemaža. Manyčiau, mes čia dina, kalbame apie dinamiškus tinkamumo kriterijus vertinimus. Ir net tose šalis šalise, kur viešieji finansai silpni, nereiškia, jog jos negaus e, pinigų. Daugiau galvojama apie pasirengimą vykdyti reformas. Taip pat nėra tiesioginė ryšio tarp PFA ir e, galimybių gauti biudžeto paramą. Be e, PFA vertinimų Paprastai gairėse nekalbama apie uh, kontrolės mechanizmų stiprinimą, tačiau šie mechanizmai yra silpni, kadangi ten nekalbama apie pilietinę visuomenę, audito rūmus ir donorus. Čia biudžeto proceso atskaitingumo patvirtinimas. Taigi, matome, kad donorams rūpi vidinis ratas, viešieji vidiniai reikalai, tačiau pilietinė visuomenė, socialinis atskaitingumas e, yra pamirštamas, aš sakyčiau. Toliau papildomos priemonės ir tinkamumas gauti paramą. Mm, atsižvelgiant į tai, ką minėjau, šis klausimas donorams yra svarbus šiais trimis atvejais, bei tinkamumas turėjo tinkamų postumių viešiesiams finansams. Donorai siekia stiprinti parlamento pajėgumis bei padėti audito institucijoms, taip pat gerinu šių institucijų veiklą. Komisija kol kas neskiria daug dėmesio parlamento stiprinimui. Mes daugiau kalbame apie TVF ar Kanadą, kuri stiprina parlamento galės ir vaidmenio. Komisija tam neskiria pakankamai dėmesio. Toliau finansavimas skirtas biudžeto paramos kontrolės gerinimui. Štai Dominikoje ar Burkina Faso nebuvo skirta lėšų kontroliuoti kontrolės mechanizmams, o Ganoje 2 procentai buvo skirta pilietinės visuomenės veikėjams, kurie galėtų kontroli prižiūrėti kontroliuojančias institucijas. Taip pat buvo skirta šiek tiek lėšų parlamentiniai kontroliai, tačiau nesistemiškai yra tokie veiksmai. Gana žengia teisinga kryptimi, bet turėtumėme galvoti apie finansų didinimą. Bendrai kalbant, biudžeto paramos kontrolė yra silpniausia grandis viešųjų finansų, viešuose finansuose, e, kaip jau sakiau, donoro tinkamumo vertinimai susitelkė ties viešųjų finansų administravimu, o parlamento pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas nuveina į antrąją planą. Tačiau yra mm, tam tikrų pasiūlymų pagerinančių atskaitingumą. E, tiesiog reikia suvokti, kad sustiprinus biudžeto paramos kontrolė, viešųjų finansų skaidrumas nepadidėja, tokiu mastu kaip tikimasi, tas ypač Burkina Faso atveju yra ryšku, reikia stiprinti nacionalinius kontrolės mechanizmus, kad būtų užtikrinta ilgalaikė kontrolė. Aš apibūdinau penkias rekomendacijas ir pirmoji yra štai tokia. Formuojant biudžetos paramos programas, būtina atsižvelgti gelti į netradicinį nacionalinės kontrolės apibrėžimą. Ir šiaip, šis apibrėžimas turėtų taip pat apimti e, vyriausybės priežiūrą ir atskaitingumą, pirmiausia, horizontinį, e, horizontalų atskaitingumą bei galimybę e, patraukti, priversti vyriausybę as, asiskaityti už savo veiksmus. Ir dar viena atskaitomybės rūšis. Tai yra nevyriausybinio bei organizacijų bei pilietinės visuomenės atstovų galimybė reikalauti atskaitomybės iš vyriausybės. Antroji rekomendacija. Nacionalinės kontrolės e, institucijos, pirmiausia, parlamentas turėtų būti geriau vertintas dar prieš teikiant biudžeto paramos uh, biudžeto paramą. Ir mes rekomenduojame geriau vertinti parlamento veiklą ir užtikrinant, kad parlamentas iš tikrųjų yra veiksminga institucija. Ir mes manome, kad tai būtų naudinga dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad tai padėtų mums e, plėtoti gebėjimus, konkrečių institucijų bei administracinius gebėjimus. Ir be to mes manome, kad jeigu bus įvertintos silpnosios ir, stipri, e, ir stipriosios pusės, uh, bus kur kas e, geriau yra pritaikyti programą. Be to, tai galėtų būti naudinga e, tam, kad būtų tinkamai įvertinta parlamento veikla, siekiant nustatyti, ką galima būtų joje tobulinti, bei su kokia rizika galima bus susidurti. Be to, komisija geriau turėtų suderinti biudžeto paramą atsižvelgiant į nacionalinės kontrolės mechanizmus. Šie mechanizmai labai dažnai nepasiteisina, dažnai jie yra neveiksmingi tose šalyse, kurios gauna biudžeto paramą. Ir todėl mes manome, kad net 30 procentų visos šios paramos turėtų būti skirta kontroliai tobulinti. Bet to reikia taip pat atsižvelgti, tai ir parlamentai iš tikrųjų dalyvauja prižiūrint e, programų gyvendinimą. Labai svarbu yra, kad priežiūros institucijai iš tikrųjų galėtų vertinti, kontroliuoti padėtį pagal tam tikrus rodiklius. Pavyzdžiui, vienas iš tokių rodiklių galėtų būti, ar laiku yra pateiktas biudžeto projektas parlamentui vertinti, bet jų gali būti ir daugiau. Ir dar vienas dalykas - parlamento integravimas į kit, e, kitą veiklą, tai politinį dialogą, pirmiausia tam, kad būtų geriau keičiamas informacija. Tačiau to negalima daryti netvarkingai, be jokios sistemos. E, tai turėtų būti daroma su finansų komitetu taip pat raginant parlamento pirmininką atsiskaityti visam parlamentui. Be to, e, turėtų būti teikiamas metinės e, ataskaitos parlamentui, tam, kad parlamentas žinotų, ką veikia vykdomoji valdžia ir ką jie pasira, e, pasirašė. Ganoje mes prieš dvius metus sužinome, kad buvo pradėta parlamentinė platforma, kurioje kalbama apie teikiama pagalba ir ši platforma suteikia galimybę donorams ir parlamentarams susitikti bei aptarti tai, kaip yra gyvendinami tūkstantmečių vystimosi tikslai. Tai yra žingsnis, teisingas žingsnis, sveikintinas, tačiau kol, kol kas dar būtų per anksti vertinti, ar jis yra iš tikrųjų naudingas. Kokias rekomendacijas mes galėtume pateikti Europos parlamentui? Mes manome, kad Europos parlamentas turėtų e, kelti biudžeto paramos ir parlamentinės biudžeto kontrolės klausimus savo diskusijose su uh, e, besvystačiomis šalimis. Mes taip pat iš diskusijų su komisija sužinojome, kad komisija peržiūri savo gairės bei rengia žalę knygą dėl biudžeto paramos teikimo ir ji turėtų būti paskelbta rugsėjai. Rūk, e, rūdienį. Ir manome, kad e, parlamentas turėtų šį dokumentą išsamei svarstyti. Dėkuoju. Ponas Görings. Merci, je trouve cet aperçu euh, extrêmement euh, utile. Dėkuoju. Išgirdome daug naudingos informacijos, tačiau man iš tikrųjų nelabai aišku, ką mes su ją galime daryti. Komisija derasi dėl e, biudžeto paramos susitarimų su konkrečiomis šalimis. Ar jūs nustatyt, reikalautumėt, kad būtų laikomasi labai griežtų sąlygų, nu, sudarant tokius susitarimus? Ir antras klausimas yra susijęs su korupcija. Ar jums yra žinoma apie bent vieną pavyzdį, kuris parodytų, kaip e, biudžeto parama padėjo kovoti su korupcija. Žinome, kad e, viešosios e, tarnybos tarnautojai gauna labai nedidelius atlyginimus. Ir ar galima būtų tikėtis, kad įtinkamai atliks savo pareigas prižiūrint ir kontroliuojant biudžeto paramą. Ir yra dar vienas klausimas, tai jis gal yra kiek kvailas, bet aš gal jį vėliau pateiksiu. Pone Kelam. Atsiprašau, kad negirdėjau jūsų, prista, jūsų pasisakymo pradžios, nes dalyvavau kitame posėdėje. Bet žiūrėdama į uh, jūsų pateiktą ataskaitą, man kilo keli klausimai. Vienas iš jų yra susijęs su skaičiais. kiek procentų sudaro ES teikiama biudžetinė parama besivystančių šalių gavėjų biudžetuose. Ir man būtų taip pat įdomu sužinoti, ar biudžetinė parama, biudžetinės paramos dalis nacionaliniuose biudžetuose auga ar mažėja. Įdomu būtų sužinoti, kokia yra bendra tendencija. Ir Aš užduosiu kiek gal kvailą klausimą dėl to, kad negirdėjau jūsų pasisakymo pradžios. Klausimas būtų toks. Atsižvelgiant į jūsų patirtį, ką jums atrodo parlamentas galėtų padaryti tam, kad geriau kontroliuotų šios paramos teikimą? Gal jūs galėtumėt pateikti konkrečių pavyzdžių iš savo patirties, kas, pavyzdžiui, praeitėje pasiteisino, kokios priemonės ir kokie žingsniai. Paholė. Dėkuoju, ponas Noiser. Ačiū už tokį išsamų pranešimą. Manyčiau, panaši analizė yra labai būtina, diskutuojant apie pagalbą vystimuisi kalbant su piliečiais mūsų prašo pateikti e, veiklos ataskaitą, rezultatus. Manyčiau, e, šiame pranešime daug yra išsakyta abejonių dėl pagalbos efektyvumo. Manyčiau, pagalba biudžetui yra labai svarbus instrumentas, e, puikia galimybė stiprinti parlamentinės struktūras, judame teisinga kryptimi. Tačiau žinau, kad tai yra laikina tarpinė ta skaita ir proceso pabaigoje mums reikia aiškių įrodymų, ką daro komisija, kokie jos kontrolės mechanizmai ir kokies yra parlamento galimybės kontroliuoti komisiją. Tokiu būdu galėtumėme sustiprinti savo veiksmus. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams. Aš nežinau, kas kalbės jos vardu. Dėkuoju pirmininkė. Žasi, kurie Renės. Aš esu atsakingas už biudžetus bei ekonominį valdymą. Taip pat šalia manęs sėdė ponas Martynė, mano kolega, kuris papildys mano pasisakymą. Ir pirmiausia, jums leidus norėčiau padėkoti šio tyrimo autoriams nes tyrimas iš tikrųjų yra aukštos kokybės. Mums atrodo, kad e, visi teiginiai yra teisingi ir aš tikiuosi, kad mes ateityje dar galėsime pabendrauti su šio tyrimo autoriais. Kaip ir pasakė mūsų viešne, komisija šiuo metu nagrinėja paramo, biudžetinę paramą visokiojopai. Mes ne tik galvojame apie tai, kaip galima būtų pagerinti šios paramos teikimo nuostatas, bet ir galvojame apie šį klausimą plačiau. Galvojame apie tai, kaip galima būtų traukti parlamentus bei pilietinės visuomenės atstovus į šią veiklą. Kaip jau buvo paminėta, mes e, šiuo metu tobuliname biudžetinės paramos teikimo gairias. Nes mums pasirodė, kad tai, kas šiame, šiame dokumente yra pasakyta apie parlamentų vaidmenį bei atskaitomybę, yra ne, to nepakanka. Būtent todėl mes dabar jį ir norime patobulinti. Toliau, kalbėdamas apie tinkamumo kriterijus, vėlgi turėčiau paminėti, kad mes galvojame apie vyriausybės vaidmenį. Ir mes manome, kad e, mes turėtume su Europos parlamentu užsimiau aptarti šio trimo metu pristatytas rekomendacijas. Kai bus e, paskelbta paminėta žalioji knyga, galima bus pradėti ištamesnės diskusijas. Mes tikimės, kad šią diskusiją galima pradėti rugsėjo mėnesį. Dabar kalbėdamas apie pačią ataskaitą, jos turinį. Aš jau paminėjau, kad visi faktai yra teisingi, šio tyrimo kokybė yra aukšta. Viskas yra puiku. Ir mes norime tęsti diskusijas su visomis suinteresuotomis šalimis. Nesuprantame, kad reikėtų iš naujo, reikėtų peržiūrėti kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie Europos komisijos teikiamą paramą audito institucijom, institucijoms bei, bei parlamentams. Galima būtų nurodyti konkrečius skaičius. Ne vien dėl to, kad tai būtų įdomu, bet ir e, dėl to, kad tai būtų susiję ir su didesniu matomumu, pagalbos paramos matomumu. Taigi, aš norėčiau iš esmės šiandien pasakyti kai ką apie politinį bei ekonominį valdymą. Šioje ataskaitoje kalbama daugiausia apie ekonominį valdymą bei parlamentų vaidmenį tvarkant ūkį. Tai yra puiku. Bet e, mes visi suprantame, kad ekonominės valdymas neįsivaizduojamas be tinkamo politinio vadovavimo. Daug buvo kalbėta apie tai, kad parlamentai turėtų geriau prižiūrėti, kaip vykdomas yra biudžetas. Bet tam, kad e, parlamentas galėtų tinkamai atlikti jam pavydėtas funkcijas, e, kitos institucijos turėtų suvokti, kad parlamentas gali, e, kokį vaidmenį vaidina parlamentas. Ir tai yra susiję ne vien su biudžetinė parama ar su politiniu valdymu, bet ir su kitais dalykais, kurie buvo jau šiandien minėti apie dalykus susijusius su kotonų susitarimu bei kitais dokumentais. Aš kalbu apie teisės viršinybės principai, demokratiją bei žmogaus teisės. Visi šie aspektai yra tarpusavį susiję ir gali vienas kitą papildyti ir sustiprinti. Ataskaitoje paminėtos yra konkrečios valstybės, kurių politinė sistema yra labai silpna kai mes teigiame biudžetinę paramą, turime nepamiršti, kad be stiprios politinės sistemos niekas negalės prižiūrėti, ar tinkamai yra pasinaudojama šią parama. Todėl reikėtų stiprinti politinį dialogą bei politinę partnerystę. Dar viena svarbis rytis, apie kurią mes taip pat išsimiau kalbėsime, Tai yra rekomendacijos. Mes manome, kad reikia plėtoti dialogą su nacionaliniais parlamentais, audito institucijomis bei pilietinė visuomenė. Tačiau šio dialogo metu labai svarbu yra nepamiršti, kad parlamentai negali vaidinti pasivaus vaidmens. Tai yra akivaizdu iš to, kas įvyko Ganoje. Nacionaliniai parlamentai galėtų pasikviesti donorus, kad jie pas juos atvyktų bei aptartų konkrečiau, kokiais atvejais parlamentas galėtų užimti vadovaujamą poziciją santykiuose su vykdomąją valdžia. Tačiau kartu jau pačius praktinius veiksmus turės įgyveninti būtent vykdomoji valdžia. Taigi nepamirškime, kad, kad būtina yra atsižvelgti į, į valdžių valdžios įvairių valdžios institucijų įgaliojimus bei vaidmenį. Dabar lėšus, kurios yra skirtos kokiai nors vienai sričiai. Kartais tai gali turėti neigiamą poveikį. Žinome, kad uh, tuo kartais pasinaudoja nacionalinės ministerijos savo sumetimais. Ir kaip, pavyzdžiui, donoras siekia išsiaiškinti, kokiam sektoriu reikėtų skirti paramą. Parlamentas turėtų jam padėti. Tai štai tokios būtų mano pastabos. Ir galiu tik pakartoti, kad šis e, tyrimas yra puikus, ataskaita yra labai įdomiai ir be abejo neabejojame, kad jį prisidės, padės mums renkti e, mūsų rengiamą žalę knygą. O dabar kolega norėčiau steigti žodį. Marko Fomentinį, aš su Marko Fomentinį ir norėčiau pridurti kelias pastabas. Šioje ataskaitoje yra išdėstyta labai daug faktų ir duomenų. Ir nebejoju, kad ji pravers mums komisijoje atliekant dabar galiojančių dokumentų peržiūrą. Didžiai Eko, didžiai Dėvė. Eko ir Dėvė generalinis direktoratas mes pradėjome plačią diskusiją. Jums leidus, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Mano kolega ką tik paminėjo, kad komisija palankiai vertina minėtų šalių priimamus teisės aktus. Tačiau mums komisijoje yra gan sunku remti kokią nors vieną instituciją. Nepažeidžiant kitų nacionalinių institucijų įgaliojimų ir vaidmens. Nebejojame, kad galima vertinti, kaip yra įgyvendinamos biudžetinės paramos priemonės kiekvienoje šalyje. Ir tai, kaip tai reikėtų daryti, yra aiškiai išdėstyta galiojančiose gairėse. Tačiau mes dabar suprantame, kad e, šiuose gairėse nepakankamai yra aptartas parlamentų vaidmuo. Ir kolega jau minėjo, kad mes baigėme renkti gairės, kurios leis mums geriau paremti geresnių teisės aktų leidybą besivystančiuose šalyse. Taigi, darbas vyksta. Ir tikiuosi, kad mes galėsime uh, paspartinti darbų tempą. Ir nebijoju, kad uh, pristatyta ataskaita padės mums taip pat uh, išsameu visus šios klausimus svarstyti, svarstyti su parlamentu, bei geriau renkti žalę knygą, bei kitas gyvenimo priemonės. Nebejoju, kad diskusijos tęsis ir komisijoje, ir parlamente. Ir tikiuosi, kad mes galiausiai parengsime e, tinkamas gairias. Madame e, Kok, vous avez la parole pour conclure. Ačiū, ponia Koch. Jums žodis galite tęsti. Ačiū už klausimus. Dėl pirmo klausimo, dėl sąlygų nustatymo sąlygos būtinos, tai asmenė rizikos valdymo dalis. Tačiau, ką mes nagrinėjame, tai e, parlamento įtraukimą į e, sąlygų nustatymą, kaip sakiau, tai reikia vertinti kiekvieno atitinkamų atveju, nes e, vadovas turi turėti kontrolę to, kad sąlygas, sąlygų vykdymo kontrolę kalbant apie tikslingumą, atskai, atskaitingumą, e, tai yra vyriausybės finansavimas. Iš esmės, iš mūsų klausimas yra toks, ar išorinė atskaitomybė yra subalansuota su atskaitomybė šalies viduje. Tai tos pusiausvėros nėra, mes turime galvoti, e, kaip būtų galima didinti atsakomybę e, vietoje, kaip donorai tai galėtų prie to prisidėti. Ir mes nesakome, kad išorinė atskaitomybė turėtų būti mažinama ilgo laikotarpiu. Tą aspektą reikėtų panagrinėti dėl antro klausimo. Žinoma, Europos bendryje viena iš didžiausių biudžeto paramos teikėjų ir mažinimas turbūt neatsakymas yra, ką mes matėm tose trijose šalyse. Pastebėjome, kad per praeitus metus šiek tiek e, stebėtas suvažėjimas, galbūt e, tai yra susijęs su ekonominiu nuosmigiu, e, bet kitose šalyse irgi mažiau, gal komisija geriau galėtų atsakyti dabar. Dėl parlamentų stiprinimo turėtumėm aiškiai suprasti, kad šis tyrimas nebuvo parlamentų stiprinimo vertinimo um, išsami analizė. Mes e, galėsime atkreipti dėmesį į Junktinės karalystės e, parlamento stiprinimo gairias, Jom, jomis remintis būtų galima e, tai daryti. Na, o apie šias tris šalis galėtume pasakyti, kad trūksta um, išteklių ir aišku, uh, būtų galima sustiprinti parlamentaro galimybę suprasti biudžetą, analizuoti, bet kai kalbame apie parlamentus, negalime galvoti apie vienodą kokybę kiekvienoje šalyje. Pavyzdžiui, mes per pokalbį uh, e, kalbėjomės, pavyzdžiui, Nigerija yra parlamentarai, kurie yra neraštingi, tai negalima taikyti tokio paties požiūrio kaip Ganoje, kur visiškai kitoks yra bendras lygis, tačiau reikia teikti paramą tiems parlamentarams. Pavyzdžiui, uh, Uh, parlamento biudžeto biurose būtų galima teikti parlamentarams uh, pagalbą uh, su, pavyzdžiui, biudžeto sektorinė analizė, nes parlamentai patys negali to padaryti, jie neturi padėjėjų, neturi biurų, tad iš tiesų donorai galėtų padėti kurti tokius biurus. Vieši klausimai taip pat labai svarbus ir, pavyzdžiui, Ganoje jie tikrai pasiteisina. Uh, O Dominikos Respublikoje vieši klausimai vyksta, bet nepasiteisina, nes aukščiausio audito institucija ir parlamentas turi tokią prastą reputaciją, kad niekieno tai nedomina. Tai iš tiesų, kalbant apie parlamento stiprinimą, reikėtų uh, skirtingas uh, priemonės numatyti skirtingom šalim, nes vieno kurpalio čia ne, nepritaikysim. Dėl parlamento stiprinimo ir galvojant apie tai, ką ką tik pasakė komisija, parlamento stiprinimas e, visame biudžeto procese yra labai svarbus. Iš tiesų būtų klaidinga manyti, kad vyriausybės yra korumpuotos, o, par, o parlamentai ne. E, Reikėtų pridėti dar trečią elementą, tai galėtų būti žiniasklaida, pilietinės visuomenės veikiai. Nepamirškime tų aspektų, labai svarbu nagrinėti mechanizmus, kuriais remiantis visuomenė galėtų dalyvauti ir reikalauti atsakomybės iš savo vyriausybių. Ir žinoma, šioje srityje būtų galima dar daug padirbėti. Dėkui. Ačiū. Norėčiau gal šiek tiek pajokauti dėl parlamentinės kontrolės vienoje salų, kuriuose viešėjau, 120 tūkstančių žmonių ten gyvena, skaičiau pastaiką apie kovą su korupcija, toje saloje buvo ką tik atrasta naftos, todėl mums buvo svarbu atkreipti dėmesį į galimus kabliukus e, sutartyse ir man e, uždavė du klausimus. Pone Žoli, e, negi jūs manote, kad mes sieksime praturtėti greičiau nei kiti ir antra, kur būtų nubrėžtos tinkamumo ribos. Tiesiog noriu pasakyti, kad parlamentinė kontrolė nebus užtikrinta per naktį. Kelias bus ilgas, negalima pamiršti auditorumų svarbos. Manyčiau, parlamentinės kontrolės įtvirtinimas gali užtrukti dešimtmečius. Dabar persime prie kito darbo tvarkės klausimo. Būtent ataskaita apie jungtinės dėvė AFET ir biudžeto komiteto delegacijos vizitą į, į Palestiną ir Izraeli. Vizitas vyko 24-28 dienomis, gegužės mėnesį. Išpolis prieš flotilę vykdytas naktį iš 30-osios į 31 dieną gegužės. Akivaizdu, kad tai keičia mūsų kelionės įvertinimus. Mes siekėme susipažinti su humanitarinė e, situacija vietoje bei e, susipažinti su mūsų finansinių injekcijų duodama nauda. Kaip žinote, Europos Sąjunga mm, yra didžiausias donoras gazoje ir vakarų krante. Daugiau nei 500 milijonų eurų duodame, yra parengta ataskaita. Norėčiau trumpai ją jums pristatyti, kartu pristatyti visą kelionę, po to lauksiu jūsų klausimų ir pastabų. Aš kalbėsiu apie septynias minutės. C'est d'abord important de constater en Cisjordanie qu'ils sont connue en 2009. Taigi, mm, Jordanijoje e, konstatuota, e, konstatuotas PB, e, BVP augimas 8,6 procento išaugo bendras vidaus produktas, tai nulėmė mažesnės Izraelio sankcijos bei vietos valdžios e, pastangos kovant su korupcija, stiprinant teisinę valstybę, viešųjų finansų kontrolę. Tikimasi panašius augimo skaičius išsaugoti. Tai reiškia, kad kitais metais šis, ši erdvė taps C zona ir netrukus ES gali panaikinti palestiniečių prekiams bet kokius muitus. Susitikome su premjeru Fayat. Per susitikimą sužinojome, kad nuo 11 metų palestiniečių valstybė turėtų sugebėti funkcionuoti. Žinoma, tai susiję su pagalba biudžetui. Ja teikiame mes Palestinai didžiausia panašaus pobūdžio parama palestiniečiams pasaulyje. Kartu tai reiškia, jog paramą turime e, sukoncentruoti į e, privatų sektorių, jo projektus. Tai padės sukurti gyvybingą ekonomiką. O kartu tai leis palestiniečiams patiems išlaikyti savo tarnautojus ir visą valdžios aparatą. Jie to labai trokšta. Aišku, santykiai su Izraeliu daug ką nulems. Nuo jų priklauso galimybės palestiniečiams sukurti savo funkcionuojančias institucijas. Kartu aišku, jog šie procesai nepakeis taikos dėrybų ir dviejų valstybių sprendimo. Premjeras laikosi iniciatyvos iš apačios į viršų, bet mano, kad jį manoma tik tuomet, kai bus nutraukta okupacija. Vietoje tas jaučiamas smurtas mums padarė didelį įspūdį, ta siena, kuri atskiria abu regionus. Taip pat tas faktas, jog palestiniečiams tiesiami atskiri keliai aptverti sienomis. Tai tikrai stiprus įspūdžiai. E, pažvelgiant į situaciją vietoje, nesusidaro įspūdis, jog e, kuriama taiki ateitis. E, formuojasi aparteido nuojautą. Devini iš mūsų viešėjo gazos ruožė. Žinote, kad Izraelis neleido mums į gazos ruožą atvykti iš savo teritorijos. Turėjome vykti per Rafos uostą. E, apsilankimas gazos ruožė mane šokiravo ir sukrėtė. E, pamatėme e, blokados, bombardavimų pasiekmes, 80 procentų mokyklų net statyta, Taip pat kanalizacijos nėra, e, yra tiesiai jūra išleidžiamos atliekos. O šiaip mes e, pastebėjome didelį kontrastą tarp pastatų, kurie at, e, atstatomi po jungtinių tautų egida palestiniečių pabėgėliams ir iš ties darbus, darbus stabdo cemento trūkumas. Visus darbus finansuoja donorai ir nemažai namų yra beveik pabaigta. Taigi didelis, kon, didelis kontrastas yra tarp jungtinių tautų E, remiamių projektų, kadangi nenori jungtinės tautos dar, jų darbuotojai pirkti cemento juodoje rinkoje ir Hamas atstatomų namų. Susitikome su finansų pasaulio atstovais gazoje, konstatuota, jog nėra gazoje nei verslo, nei kažkokių bankinių pervedimų. Palestinos bankas gauna pelną, tačiau visas pelnas ateina iš vakarų kranto. Gazos ruožė jokių bankinių transakcijų nefiksuojama. Žinoma, tų priežastis yra blokada. Komitetas apskaičiavo, kokią žalą blokada daro gazos ruožai. kažkur 540 milijonų eurų. bei 12 milijonų prarastų finansinės e, struktūrinės paramos lėšų. Taigi tokie yra, tokia yra blokados daroma žala susitikome su jungtinių tautų atstovais, susipažinome su padėtimi mokyklose, jų finansinė situacija. E, jungtinių tautų pabėgėlių organizacija yra atsakinga už e, švietimą gazos ruožę. Reikia didinti pradinį išsilavinimą kasmet kartais, nes e, vaikų gimsta labai daug, jaunimo skaičius yra milžiniškas, bet naujų klasių statyti neįmanoma, naujų pastatų statyti neįmanoma, nėra cemento. Dabartinis jų biudžetas e, nes, nesuteikia jokių galimybių statyti naujas mokyklas. Taip pat ir dėl to, kad nėra galimybių mokėti algų mokytojams. Visa tai yra dėl blokados. Taip pat nutiko ir dėl mažėjančio euro kurso. Taigi e, finansinė situacija yra e, vargana, švelniai tariant, reikia stiprinti pagalbą teritorinio integralumo trūkumas taip pat problema. Vakarų kranto ir gazos ruožos sujungimo idėja yra gyvybinga. E, penktųjų metų sustarimas numatė tam tikrus koridorius tarp šių dviejų zonų. Tačiau nu, mes e, nieko gero ten nesulaukėme. Ir dar iki išpolio prieš flotilę visi vieningai pareikalavome kuo greičiau nutraukti gazos ruožo blokadą. O tolesni įvykiai mums atskleidė mūsų pareiškimo spaudai svarbą. E, paraginama pasaulį, ES elgtis politiškai atsakingai. Blokados panaikinimas e, Dėl šio klausimo buvo balsuota parlamente praeisę savaitę, pasiektas susitarimas tarp skirtingų komitetų. Yra svarbus, reikėtų tą vienybę išsaugoti ateityje. Pasikvietėme John Dean kuris atsakingas už jungtinių tautų pabėgėlių reikalus, atvykti pas mus. Liepos 5 vyks šis susitikimas su minėtu ponu. E, toliau prem, palestiniečių premjeras ponas Fayad Liepos 13 jie atvyks pas mus, taigi 5, 5 e, Liepos 13 e, Liepos vyks sustikimai su mano minėtais asmenimis. ES politinis vaidmuo turi tapti dimi judresniu. Teikime Palestinos savivaldai didžiausią paramą. Esame didžiausia Izraelio priekybinė partnerė. Taigi regime milžinišką kontrastą tarp šių faktų ir europiečių įtakos taikos dėryboms arba teisingų sakančius įtakos nebuvimo. Sunku suprasti, kodėl tokia situacija susidarė. ES bijo žengti į priekį ir kažkokias iš ankstinės sąlygas kelti. Todėl raginame ES imtis iniciatyvų. Šįryt e, sužinojau blokada e, silpnėja, taip nutiko daugiausia dėl diplomatinių ES kitų šalių pastangų. Turime pasiekti, jog blokada būtų visiškai nutraukta, kad kiekvienas galėtų laisvai keliauti, kad neliktų draudžiamų įvežti produktų sąrašo. Dėja, šiuo metu situacija yra visiškai kitokia. Taip pat turime peržiūrėti e, savo dalyvavimą kvartete, taip pat e, peržiūrėti e, mūsų ten išsikeltus tikslus. Turime įvertinti ir peržiūrėti, kągi nuveikė mūsų atstovai kvartete ir pats kvartetas. Aišku, yra daug išsikertų tikslų ir tarybos išvadose kalbama apie strategiją Jeruzalėje, kalbama apie galimybę įleisti tiek krikščionius, tiek musulmonus į rytų Jeruzalę, skatinti švietimą, stiprinti kultūrinį gyvenimą, O po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, turime naujų galimybių kurti ambicingesnę politiką. Turime vyriausiąją įgaliotinę, dabar jos galioje stiprinti diplomatinės pastangas. Matėme, kad ekonominė pagalba e, bus instrumentai ir specialus Europos pasiuntinys ar ambasadorius regione būtų puikios galimybės judėti į priekį. Baigdama, e, pažymėsiu už. Tikrai nedaugelis e, misijų buvo tokios informatyvios, ir leido pasiekti konsensusą tarp skirtingų politinių frakcijų ir komitetų. Manyčiau, mūsų išvyka buvo labai naudinga. Turime užtikrinti, kad vyriausiai įgaliotinė ir visa komisija vadovautųsi mūsų parengtomis rekomendacijomis rezoliucijoje. Dėl jūs mes balsavome praėjusiu ketvirtadienį. Ačiū. Man ką tik pranešė, kad į salę įžengė lankytojų grupė. Tai yra žurnalistai iš Šrilankos. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Aš tikiuosi, kad e, jums bus įdomu klausytis mūsų posėdžio pabaigos. Žodis ponui Kašman. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad e, vargu ar galima būtų surasti geresnį laiką žurnalistų iš Šilankos vizitui. Skaitydamas pateiktą ataskaitą mane, skaitant šią ataskaitą, mane apėmė depresija. Ir pusė manęs nori reaguoti agresyviai, o kita pusė reaguoja pasyviai. Ir ši pusiausvyrėla yra gan keista. Mane neramina tai, kad e, naujas teisės akto projektas dėl nevyriausybinių organizacijų neigiamai paveiks e, šių organizacijų finansavimo, tai dalį šias organizacijas finansuoja, kaip žinia, ir Europos Sąjunga. Žengėme link cenzūros bei trūkdymo nevyriausybinės organizacijoms tinkamai atstovauti pilietiniai visuomeniai. Diskusija apie tai, ar Izraelis yra žydų valstybė ar daugia tautė valstybė, yra labai įdomi. Ir panašu, kad Knesetas e, neturi vienos nuomonės šiuo klausimu. Mane taip pat stebina tai, kad Kneseto nariams atrodo, kad e, naujų gyvenvičių kūrimas e, nepakenks susitarimui. Aš galėčiau tęsti labai ilgai. Ataskaita iš tikrųjų labai įdomi. O mane domės už tai kas. Kaip jums pasirodė? Ar incidentas su flotilė paveikė politinės diskusijas e, Palestinoje e, bei e, Knesete? Ir kaip jums atrodo, ar galima tikėtis, kad palestiniečiams atstovaus galiausiai viena institucija. Ir ar įmanomas politinis susitarimas šiuo klausimu? Jūs taip pat paminėjote ir aparteido apraiškas. Kai jūs pastebėjote, kad vieni gyventojai yra skiriami nuo kitų, vyksta savotiška segregacija. Parlamentas apie tai pradėjo kalbėti praeitais metais. Ir mes raginome tarptautinę bendruomenę imtis atitinkamų žingsnių šią linkmę. Bet jeigu situacija nesikeičia, tuomet visos mūsų pastangos padėti Izraeliui ir Palestinai yra bergžios. Bet bet kuriuo atveju dėkoju Jums už ataskaitą. Neusser, you have the floor. Ponas Nauser. Ja, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai dėkoju už pateiktą ataskaitą. Man tai padarė labai didelį ir kartu liūdną įspūdį. Akivaizdu, Izraelio pozicija nejuda teigiama kryptimi. Visa e, Izraelio politika liudyja vieną, norima tęsti nausėdijų politiką, agresyvę politiką. Manyčiau, didžiausia problema yra būtent ne gazos ruožos, o nausėdijų politika. Ir čia visas kvartetas kartu su ES yra visiškai bejėgiai. Vakar vyko e, vienas incidentas. Vakar neleido Izraelis Vokietijos vystimosi ministrė atvykti į Gazą iš Izraelio, ten jie norėjo aplankyti vieną Vokietijos finansuojamų projektų, o Vokietija tikrai nėra, Vokietija nėra Izraelio priešininkė, minėta ministrė yra e, Vokietijos Izraelio bendradarbiavimo tarybos vicepirmininkė. Manau, kad Izraelio politika tampa vis labiau izoliuota, ką galėtų daryti Europos Sąjunga. Džiugu, kad pasikviečiame palestiniečių atstovus į Briuselį. E, toliau reiktų pagalvoti apie naujus delegacijų apsilankimus tiek Gazoje, tiek vakarų krante. Didesnių galimybių čia neižvelgiu. Kaip jau pradžioje minėjau, labai liūdna ataskaita ir didelių prošvaiščių aš ateičiai nematau. Monsieur Vagel, you have the floor. Ponas Vagelis. Labai ačiū. Kai noriu ką nors e, pasakyti aistringai, visuomet kalbu gimtają kalbą. Man atrodo, kad ši ataskaita yra puikia. Jie puikiai atspindi, kad e, mūsų delegacija gerai pasiruošė vizitui. Labai gerai buvo sudarytas asmenus, kuriais buvo sustiktas sąrašas. Ir manau, kad reikėtų pabrėžti štai ką. Palestinoje, Izraelyje, Gazos ruožė, bei kitose teritorijose dirba nemažai puikių, gerai parengtų tarptautinės bendruomenės e, atstovų, kurie teikia mums e, labai tikslę informaciją apie padėtį šioje šalyje. Ir jūs irgi apie tai, apie tai kalbėjot. Pirminkė, aš jums visiškai pritariu, kai jūs paminėjote, kad e, vizitas įvyko pačiu tinkamiausiu laiku. Mes dalyvavome dramatiškose įvykiuose, kurie sukrėtė palitinos teritorijas. Ir kartu, man atrodo, kad mes sugebėjome šiek tiek paveikti reakciją į išpolius prieš humanitarinės pagalbos flotilę. Europos Sąjungoje, žiniasklaidoje nuolatos aptarinėjami Izraelio ir Palestinos žmonių santykiai tarptautinė bendruomenė apie tai nuolatos kalba. Panas Kešmanas, mano kolega, iškėlė labai pagristus klausimus. Mes negalime vartoti aparteido savokos. Nepaisant to, kad nemažai kas iš delegacijų narių būtent apie aparteidą ir galvojo, matydamas tai, kas vyksta Palestinoje. Tačiau ar tai yra iš tikrųjų aparteidas? Jei kam nors e, tokiamis aplinkybėmis atrodo, kad jie gali gyventi kokioje nors vietoje, tik fiziškai atsiskyrę nuo kitų tų teritorijų gyventojų. Vaikų žaidimo aikštelės. Aikštelėse vaikai negali žaisti kartu. jie kvepuoja tą patį orą, tačiau žaidžia skirai. Izraelis negalės sukurti saugios valstybės, jei nuolatos bandys atsiskirti nuo palestiniečių. Mane tai neramina, ne dėl to, kad aš noriu kritikuoti Izraelį arba esu priešiškai nusiteikęs jų atžvilgiu. o kartais Izraelio diplomatams būtent taip ir atrodo. Ne, mane neramina dabartinė situacija pirmiausia dėl to, kad daug kas skirtingai supranta tai, kas vyksta šiame regione. O be vienodos situacijos matymo mes nesugebėsime įspręsti konflikto. nesugebėsime padaryti galo teroristų išpoliams bei kitiems neįgimiams reiškiniams. Trijų parlamento komitetų delegacija įvyko labai gerų laikų. Ir aš pritariu mūsų komiteto pirmininkiai, kad mums pavyko labai darniai dirbti, neatsižvelgiant į mūsų uh, darbo komitetuose arba į mūsų politinę priklausomybę. Ir tai buvo puikus pavyzdys to, kaip Europos parlamentas gali sukurti realią pridėtinę vertę, bandydamas prisidėti prie artimų rytų konflikto sprendimo. Susitikimas su ponu Fajadu įkvėpė vilties, kad mes sugebėsime naujai vertinti kai kuriuos faktus. Ir vienas iš tokių naujų faktų būtų Palestinos valstybės egzistavimas. Šį rytą perskaičiau straipsnį, kurį parašė buvęs Izraelio užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius. Ir jis straipsnėje kalbėjo apie tai, kad nepriklausoma Palestinos valstybė galėtų egzistuoti. Jis teigia, kad tik tai taip mes galėsime plėtoti tinkamą politinį dialogą. Politinės dialogas bus įmanomas tik tuomet, jei jame dalyvaus dvi pusės - Izraelis ir Palestina. Ir tik tuomet tai bus dialogas tarp dviejų kaimynų, kaip, pažiūrėjau, toks, kaip vyksta tarp Izraelio ir Sirijos. Tik tuomet e, artimų rytų konfliktas e, nustos būti vidaus konfliktu ir taps dviejų šalių konfliktu. Mane asmeniškai labai nuvylė tai, kas vyksta Knesete. Tik tai du kneseto nariai panorus mumis susitikti. Ir abu du šie asmenys yra opozicijos atstovai. Mūsų susitikimas buvo labai trumpas. Ir mes pastebėjome dialogo metu, kad šiuo metu vyksta labai aštri diskusija Al, ar Izraelis yra vien žydų valstybė, ar jis priklauso vien žydams, ar visiems Izraelio gyventojams? Pagal konstituciją Slovenija yra uh, slovėnų šalis. Tačiau mūsų šalyje gyvena labai daug įvairių tautinių mažumų. ir privalome su jumis skait, skaitytis. Ir baigdamas, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad e, mane suintrigavo vienas šios politinės dilemos aspektas. Ramaloje susitikome su išrinktais palestiniečių atstovais. Ir mes kalbėjome apie tai, ar palestiniečiai tarpusai galėtų susitaikyti. Ir e, jie mums atsakė, kad taip, tai yra įmanoma. Ir kad galima pradėti renkti naujus rinkimus. Bet pirmiausia, reikia pripažinti įvykusių rinkimų rezultatą. Ir tai yra labai svarbu. Mes negalime neikti, kad kad e, e, palestiniečiai kad palestiniečiai taip pat turi teisę rinkti savo atstovus. Ar jie mums tinka ar ne. Taigi turime aiškiai pripažinti, kad palestinie, pripažinti Palestinos teisę rinkti savo tautos atstovus, kad ir kas jie būtų. Dėkuoju, ponas Mičel. Well, Ačiū pirmininkė. Komentuodamas bandžiau apsiriboti humanitarinę situaciją, nors aišku ir turėčiau ką pasakyti izraeliečiams, bet priva, privačiai tai norėčiau padaryti, nes kalbėti per ruporą aš labai toli paprastai tai nepasiteisina. Ir e, būnant užsienė daug ko galima pasakyti, bet tai, kas pasakoma, iš tiesų neveikia. Ir dėl to, kas vyko e, Šiaurės Airijoje 69-aisiais, aš įstojau į partiją ir nuvykus e, į Belfastą Jei pažvelgtumėm į, į Belfastą iš toliau, iš kitų vietų, iš Londono, nesvarbu iš kur, galvotumėm, kad tai viena bendruomenė yra, bet nepaisant to jos e, skiria e, taikos riba. Ir Airijai prireikė 30 metų galutinai susitarti dėl, dėl to, dėl ko buvo iš esmės tartas 73-aisiais. Ir uh, E, ir šiuo atveju visi žino, kad sprendimas bus e, dviejų valstybių sprendimas. Dėl to, kas buvo pasakyta, kaip aš suprantu, Izraelio aukščiausias teismas yra labai nepriklausomas. Uh, ir nesilaiko valstybės vyriausybės linijos. Ypač žvelgtumėm dviejų valstybių sprendimą. Tai bus e, viena valstybė, e, kur e, žy, žydų religijos, pavyzdžiui, arba istorinės tradicijos, o kita valstybė bus kultūriniu požiūriu arabo, nebūtinai musulmonų valstybė. Uh, Tai iš tiesų mes turėtumėm tuos klausimus kelti atėjus laikų dėl, dėl e, žydų ir arabų valstybės, bet e, izraeliečiai patys dabar savo pakenkė uh, paskutiniais įvykiais, perdėtai reaguodami į tai, kas įvyko. Tačiau kažkurio tai metu reikėtų spręsti tokį klausimą, kas bus, jeigu Hamas į Palestiną ar į kur nors kitur įveš ginklus prisidengia humanitarnę pagalbą. Nes iš tiesų yra kas norėtų toliau didinti tokį spaudimą. Aš prisimenu uh, kaip e, Šiaurės Airijoje du ministrai atsistatydino. Tiesą sakant, aš aplink juos e, apėjau e, per spaudos konferenciją, kai aš jau pasikalbėti su savo komitetu. Nu, Ir tą pačią dieną Man buvo e, pasakyta, vienas šaltinis pasakė, kad aš atsiprašau, kad e, neįsiu į tą susitikimą, bet e, UP um, ir Šimseinas turėtų valyti kartu. Ir iš tiesų tai, ką sakė Peislės, iš tiesų teisinga, jau daug metų tai sakė. Ir pirmininkė, šiuo atveju mes turėtumėm rodyti užuojotą 800 e, tūkstančių iš pusantro milijono žmonių yra jaunesnė negu 25 metų. Tai ką mes e, paliksime kitai kartai, jeigu tokia situacija tęsis? Dėl e, nausėdijų tas klausimas turėtų būti sprendžiamas, aišku, sudėtinga tai išspręsti. Mes turėtumėm kelti turėtumėm kelti šitą klausimą ten, nes e, kaip Šiaurės Airijoje, pavyzdžiui, buvo e, ir asiunčiami tinklai, tai iš tiesų buvo, kas naudojasi situaciją savo naudai, bet e, norėčiau pasveikinti tai, kad ponas atvyks pas mus, iš tiesų jisai nebijo kalbėti humanitariniais klausimais, taip pat norėčiau pasveikinti taip, kad premjeras Fajadas atvyks pas mus. Uh, Na, tai labai sveikitina, norėčiau padėkoti delegacijai už atliktą darbą. Tai labai svarbu, pirmininkė. Situacija labai sudėtinga. Visų pirma, turėtumėm teikti besalgišką prioritetą humanitariniai pagalbai, o po to tik tai turėtumėm galvoti apie kitus klausimus. Dėkui. Ačiū, panas Dieva. Ačiū pirmininkė. Mano kolega ir um, bičiulis uh, paminėjo konservatorių uh, partijos atsiprašymą dėl 16 žmonių nužudimo 71 metais ir um, uh, iš tiesų tam prireikė daugiau negu 30 metų, bet tai buvo padaryta. Gerai, pirmininkė, jūsų pranešimas ataskaita yra puikia iš pat pradžių negalėjau dalyvauti, nes turėjau e, pasikalbėti su mūsų svečiais iš e, Šri Lankos, bet pirmininkė man kilo klausimas, ar mes neįsivėlėm į, į tokią situaciją, kai per medžius miško nebematom, kaip sako anglai. Kitoje pasaulio šalyje e, vyksta humanitarinė krize, kitoje pasaulio šalyje paprastai taip daroma. Paprastai uh, politikos ir humanitarinės krizės nemaišome daugumoje kitų pasaulio vietų, pažiūrėjau, Sudane. Ar teisus ar neteisus prezidentas Bašyras, ar kad ir kas įvyktų, vis dėlto mes teikiame humanitarnę pagalbą. O šiuo atveju atrodo įsivėlėm, įklimpom į politinius santykius tarp Izraelio vyriausybės ir Palestinos administracijos. ir dėl to nukentėjo eiliniai palestiniečiai. Mūsų didžiausia stiprybė, kad kai reikia teikti humanitarnę pagalbą, atskiriame tą pagalbą nuo politinių sumetimų. Tai gal reikėtų grįžti ir kreiptis į uh, mūsų komisijos narę atsakingą už humanitarnę e, pagalbą ir paprašyti jos imtis lyderės vaidmens, kreiptis į tarptautinę visuomenę, e, kad būtų susitelkta tik tai humanitarinės pagalbos aspektą. Ir e, tai galėtų būti humanitarinė misija. ES suteikė mano skaičiavimais 2 milijardų eurų per pasarąjį dešimtmetį Palestinai kriziai spręsti. Vis dėlto uh, aš nematau, kad tokias lėšas, tokio dydžio lėšas skirtų arabų valstybės humanitariniai kriziai spręsti. Tai gal reikėtų pagalvoti apie tai, kad atskirtumėm humanitarinę pagalbą, humanitarinę iniciatyvą nuo politinių dalykų ir reikėtų kalbėtis su uh, su partneriais, kad ir izraeliečiai, ir palestiniečiai apie tos du dalykus galvotų ir kalbėtų atskirai. Dėkui. Monsieur de Rosa, you have the floor. Ponas de Rosa. Ačiū. Dėkui už pateiktą ataskaitą. Atsiprašau, kad vėluoju, turiu kitų įsipareigojimų ir posėdžių. Aš dalyvavau misijoje kaip Palestinos delegacijos pirmininkas. Tikrai noriu apgalėstauti, kad dalis narių negalėjo, nenorėjo vykti į vizitą, kadangi teigė esą tai bus antiizraelietiška propagandinė misija, kaip kad Afeto pirmininkas pareiškė, tačiau to tikrai nebuvo ir tas po vizito tapo akivaizdu, panašių intencijų niekada neturėjome. Tenka tik gailę stauti, kad uh, uh, kolega, kuris uh, pirmininkau delegacijai santykiams su Izraelio knesetu, taip pat nevyko, manyčiau, tai buvo jo klaida. Uh, Nuvykę į vietą galėjome susipažinti patys su to, kas vyksta, nereikia pasitikėti kitų pateikiamą informaciją. Trys delegacijos e, vyko, dėvė AFET ir biudžeto komiteto, taip pat Palestino, Palestinos ir Kneseto delegacija dalyvavo vizite. Manyčiau, visą tai liudyja apie tai, kokią svarbą parlamentas teikia šiam klausimui, ne tik humanitariniams problemams regione, bet ir politiniams iššūkiams. Sunku o, išskirti, kas už ką atsakingas, kur afeto kompetencija, kur dėvė kompetencija. Faktas, kad E, gazoje siaučia humanitarinė krizė yra toks, jog kilo ne dėl natu, gamtinės katastrofos kaip Haityje, bet krizė egzistuoja, nes toks priimtas politinis sprendimas. Ir tai vienintelė, ir tai ne vienintelė krizė regione, vandens trūkumas labai ryškus, ypač vakarų krante jis jaučiamas, palestiniečiai neturi, negauna pakankamai vandens, palestiniečių laisvės stipriai ribojamas, Palestinos savivalda nekontroliuoja vakarų kranto ir kontroliuoja gal 40 procentų vakarų kranto teritorijos, likusią dalį kontroliuoja Izraelis e, dalį kartu su e, Palestinos savivalda, o Jordano slėnį visiškai kontroliuoja Izraelio armija. Taigi palestiniečių galimybės judėti e, vakarų krante yra stipriai apribotos, tuo pačiu ekonomikos augimas yra nepaprastai ribojamas. Jeigu mes atimsime pagalba vystimusi ir pagalba institucijų kūrimusi, šią pagalbą teikia ES mm, Palestinos savivaldai, pamatysime, jog ekonomika stagnuotų. Visą augimą sąlygoja mūsų teikiama pagalba vakarų krantui. Maničiau, tai buvo įdomu tiek biudžeto komiteto, tiek vystimosi komiteto nariams nuvykti susipažinti su tuo, kokia yra situacija. Aš ten viešiu du ar tris kartus per metus. Mane nuvilė, e, nuvilė tas, kai vyksta. E, buvo pranešta, kad 80 kneseto narių negali su mumis susitikti dėl įvairiausių priežasčių. Du rado laiko susitikti su trimis EP komiteto, ats, komiteto atstovais Taip pat e, susitikome su e, vicepremjeru ir e, gynybos ministro pavaduotoju. Atvirai diskutavome su Salam Fajadu ir palestiniečių išsilaisvinimo organizacijos atstovas. Kėlėme daug įvairiausių klausimų, aptarėme daug temų. sakyčiau, e, tokia e, didelė delegacija turėtų e, parodyti mūsų parlamento susidomėjimą. Noriu priminti, kad trečiadienio vakar 18 val. vyks klausimas žmogaus teisų pakomitetėje. E, ten Izraelio žmogaus teisių organizacijos atstovai kalbės apie tai, kokį jiems spaudimą daro Izraelio vyriausybė žmogaus teisių klausimais. Norėčiau jūs visus ten pakviesti. Taip pat ir Izraelio ambasada atsiūs savo atstovą. Aš e, apie tai užsiminiau, kadangi e, nariams tai turėtų būti įdomu Vienas Kneseto narys, e, kuris yra arabų kilmės, e, teisingiau sakant, jie ne, negali dirbti savo parlamentarės darbą, nes e, vyko kartu su garsiaja flotile. Sunku visą tą suvokti, negalime apsimesti kad viską išspręsime kalbėdamėsi už uždarų durų su Izraeliu. Blokada e, neišnyks dėl visuomeninio pasipiktinimo. Tikrai labai gaila, jog tai vyksta, tačiau tokia realybė. E, reiktų neapsiriboti rezoliucijų prieimimu Europos parlamente, reiktų jas įgyvedinti. Ypač norėčiau priminti dešimtąjį straipsnį, kur e, raginama peržiūrėti es poziciją artimuosiuose rytuose, yra ypač aktualus siūlau komisiją pagalvoti apie politikos peržiūrą. Manau, tai atitiktų ne tik palestiniečių, bet ir Izraelio interesus. Madame Schneeber-Jastram, vous avez la parole. Ja, Frau Vorsitzende, zunächst. Pone Šnyber, ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti už ataskaitą. Matome, kokia sudėtinga situacija regione. Akivaizdu, jog susidurime ne tik su humanitarinė krize, tą pasakysiu kaip narė iš Vokietijos, mes turime e, susitaikyti su didelė istorinė trauma. Nereiktų jos stiprinti istorinėmis e, provokacijomis, bet e, reiktų parodyti, kad mes suvokiame situaciją dėl pati, savo patirtų traumų. Suvokiame, kokia yra sudėtinga situacija vietoje Aišku, ekstremistų yra abiejose pusėje, pusėse, bet abiejose pusėse yra pragmatiškų, protingų politikų. Reikia stengtis sustiprinti būtent jų pozicijas. Neturėtumėme dabar pradėti varyti Izraelio į kampą, iš kurio jis nebeišeis. Reiktų visuomet palikti atviras duris dialogui. Faktas, kad tiek mažai kneseto narių yra pasirengę dialogui, turėtų būti mums įspėjimas, įspėjimas, jog nėra tarpusavio pasitikėjimo. Turėtumėme e, stiprinti e, pasitikėjimą abiejose pusėse, e, kadangi jis yra vienintelė galimybė padėti vietos žmonėms. Ta e, proga e, pasakysiu, jog nemanau turėtumėme teikti vienašališkus kvietimus. Visuomet reikia stengtis kalbėti su abiejomis pusėmis. Žinoma, ne viso, visuomet tai yra įmanoma. Tačiau kvietimą mes turime teikti visuomet abiejų pusių atstovams. Ačiū. Mr. Mitchell. Just very briefly, Chairman. Panas Mitchell, labai trumpai, pirmininkai, du sakinius. Uh, Man atrodo, kad šis klausimas yra susijęs su humanitarnė pagalba ir aš kalbėjau apie tai parlamente prieš kalėdas ir visai neseniai. Tiesiog norėčiau protokolo dėliai tai pasakyti. Ir Nietzsche taip pat e, paklausė manęs, ar man atrodo, ar, kaip man atrodo, ar pakanka ministro pirmininko atsiprašymo. Taip, aš manau, kad tai yra geras ir tinkamas žingsnis. Bien. Ja. Merci de, de toutes vos. Dėkuoju visiems už klausimus ir pasisakymus. Mes aptarėme daug klausimų. Ir išvados negali būti paprastos. Man atrodo, kad atėjo laikas kiekvienam nustoti nuolatos kartoti tuos pačius dalykus ir pažvelgti tikroviai į akis. Tai, kad tik tai du knesto nariai sutiko su mumis susitikti, su mumis, su Europos parlamento nariais, kurie atstovauja beveik 500 Europos piliečių kurie sumokėjo jau 60 metų remia konflikto sprendimą ir tai, kad mums buvo neleista vykti į kai kurias vietas. Tai yra signalas, tai yra ženklas, kad Izraelio požiūris yra labai siauras, kad jie yra visiškai atsiskyrę nuo viso kito pasaulio ir mato viską visiškai kitaip nei visi kiti. Neleisti ketvirtuko šalių atstovams vykti į gazos ruožą yra tikras ženklas to, kad izraeliečiai nesupranta, kad jie kūrė savo valstybę nesižvelgdami visą kitą likusį pasaulį. Manau, kad mūsų tikslas, mūsų pareiga yra aiškiai pasakyti, kad tai yra tikra beprotybė. Kaip ir pasakė ponas Dėva, mes negalime toliau tokiamis sąlygomis teikti humanitarnės pagalbos. 63 metus teikiame humanitarnę paramą šiam regionui. Ir pagaliau atėjo laikas prisimti atsakomybę ir surasti teisingą sprendimą. Dėkuoju ponui Mičilui už tai, kad jis pasidalijo savo patirtimi apie Airijos konfliktą. Panas Mičelas, ko gero, yra labiausiai patyręs to, tokių konfliktų sprendimo srityje tarp mūsų visų. Europa ilgą laiką tylėjo. Ir atėjo laikas mums prabilti. Atėjo laikas pasakyti, kad yra nepriimtina tai, kad nepaisomos yra priimtos rezoliucijos, kad vis labiau sitvirtina nebaudžiamumas. Panašu, kad kairė nežino, ką veikia dešinė. Kartu lyg tai vyksta kažkokios taikos dėrybos. Akivaizdu, kad situacija yra visiškai nekontroliuojama. Ir atėjo laikas Europai užimti, imtis realių, tikrų veiksmų, gana sėdėti rankas sudėjus. Ir todėl mes, Europos parlamentas, turime prisimti atsakomybę ir reikalauti, kad mūsų vyriausioji galiotinė pateiktų mums veiksmų planą. kuriame būtų pasinaudota visomis turimomis priemonėmis. Aš pasitikiu jumis, aš e, tikiuosi, kad jūs mane paremsite. E, Pone Dyva, e, man labai gaila, kad jūs negalėjote dalyvauti mūsų darybose. Mūsų delegacijoje yra, viena, yra vienas narys, Lajus Bukhos, Vengrijos atstovas, ir jis e, pritarė mūsų išvadoms. Jis e, taip pat kalbėjo apie tai, kad mes turime dirbti iš vien delegacijoje. Ir iš tikrųjų Kai mes sugrįžome, mes visi buvome vienos nuomonės, kad mes turime sutelkę jėgas imtis netidėliotinų veiksmų ir užimti aktyvę poziciją dėl gazos. Na, mes baigėme svarstyti visus darbo tvarkiai numatytus klausimus. Aš norėčiau Jums priminti, kad mes rytoj pradėsime posėdį 9 valandą. 9 valandą prasidės koordinatorių posėdis, o 10.15 prasidės komiteto posėdis. Tai tiek. Iki rytojaus. Koordinatorius pasimatys rytoj 9 val. visus kitus 15 po 10.